Good afternoon, colleagues. Gerbiami kolegos. Siūlau pradėti mūsų papietinį darbą. Džiugu, kad prie mūsų prisijungė Maltos sveikatos apsaugos ministras Krisas Ferne. Džiugu, kad atvykote ir norime išgirsti, kokie yra Maltos kaip pirmininkančio šalies prioritetai ir kaip galima bendradarbiauti visiems svarbiais klausimais. Taigi iš karto suteiksiu žodį ministrui, o vėliau e, suteiksime galimybę komiteto nariams užduoti klausimų. Prašome. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pasinaudoti galimybę. Pirmininkė, esu įsitikinęs, kad kaip ir jūsų pirmtakas, dirbsite taip pat sėkmingai kas bus naudinga ES piliečiams. Esu e, sveikatos apsaugos ministras ir žinau, kad šeši mėnesiai yra trumpas laiko e, periodas. O sveikatos srityje yra labai svarbus darbų testinumas. Esame įsitikinę, kad tai, kas buvo aptarinėjame E, taryboje per pastaruosius metus turėtų būti įtraukta ir į darbo tvarkės mūsų pirmininkavimo metu. Be to, norėtumėm į darbo tvarkę įtraukti e, papildomus e, klausimus. Labai svarbu, kad um, kad e, ta darbo atvarkė, kuri bus e, dabar įtraukta į tarybą, e, ta darbo atvarkė, kuri, pagal kurią dirbs dabar taryba, būtų įgyvendinama ir ateityje. Norėčiau pasidalinti savo mintimis apie dalykus, kurie bus aptarinėjami mūsų pirmininkavimo metu. Pradžioje įvardinsiu vieną iš mūsų prioritetų Tai yra, mes tęsim darbos, kurie buvo pradėti praeitįje dėl neužkrečiamų lygų. Konkrečiai kalbėsime apie priemonės, kurių e, reikia imtis, kad būtų galima užkirsti kelią neužkrečiamų lygų sukeliamam mirtingumui. Prieš 60-70 metų Europoje buvo susidariusi situacija, kai dėl užkrečiamų e, lygų e, žūdavo šimtai tūkstančių žmonių. E, dėl įvairių iniciatyvų ir dėl priemonių sveikatos priežiūros srityje mes sugebėjome pažaboti daugelį E, užkrečiamų lygų. E, šiandieną ES e, užkrečiamos lygos nebe, nebe, nebėra tokios baisios kaip prieš 60-70 metų. Tačiau šiandieną daug problemų kelia neužkrečiamos lygos. Su jomis situacija yra panaši kaip su užkrečiamomis lygomis prieš 60-70 metų. Kadangi sugebėjome užkrečiamas lygas pažaboti, dabar labai svarbu, kad tiek Europos, tiek nacionalinių lygmenių būtų uh, dirbama su tuo, kaip būtų galima uh, užkirsti kelią neužkrečiamoms lygoms. Kalbant apie neužkrečiamas lygas, reikia paminėti vieną labiausiai uh, E, labiausiai paplitusią e, problemą. Turiu omeny nutukimą. E, žinia, kad nutukusių žmonių Europoje yra daug. Su šia problema susiduria ir Malta ir mes manome, kad nutukimo problemai galima užkirsti kelią. Nutukimas yra įtrauktas į ES darbo tvarkę jau daugelį metų. Dar 2007 metais komisija parengė baltąją knygą ir strategiją e, kovoti su nutukimu ES. 2013 metais Europos taryba e, suteikė įgaliojimus tam tikrai darbo grupiai, kad ji parengtų veiksmų planą kovoti su vaikų nutukimu ES. Taigi, pirmininkaujant e, Maltai, daug dėmesio bus skirta vaikų nutukimo klausimui. Kadangi e, šis veiksmų planas e, buvo skirtas 14-20 metams ir jo įgyvendinimas e, įpusėjo, komisija ir taryba nusprendė atlikti šio veiksmų plano įgyvendinimo peržiūrą. Kovo mėnesį e, ministrų sustikime šis E, vertinimas bus pristatytas, siekiant išsiaiškinti, kas pasiteisino, ką galima patobulinti, ką išmokome iš kitų ir ką dar reikia padaryti, kad e, mes galėtumėm pasiekti mūsų tikslą. E, sumažinti vaikų nutukimą iki 20 metų. Tačiau pagal e, surinktą e, statistiką atrodo, kad mes savo tikslo kol kas dar negalime pasiekti. Vaikų nutukimas yra viena iš tų neužkrečiamų lygų, kur tikrai mes galime imtis veiksmų. Ketiname pateikti E, pasiūlymą e, mokykloms, e, kad pastoriosios įsigyt, pirktų sveiką maistą mokyklose. Ir visai neseniai buvo pradėta galvoti, kaip mes, sakykime, galėtume bendrauti su pramonė ir keisti maisto mm, produktus, kuriuos vartoja mūsų vaikai. Taigi tai yra e, labai svarbios diskusijos. Jos e, prisideda prie mūsų vaikų e, mytybos pokyčių. Manau, kad mes daug ką galime daryti dirbdami su maisto pasiūla, keičiant tuos produktus, kurie yra siūlomi rinkoje. Ir jeigu mes, sakykime, sugebėsime e, padėti e, mokykloms, darželiams parengti tinkamus viešuosius pirkimus ir leisti jiems įsigyti ne pačius pigiausius produktus, bet e, produktus, kurie, sakykime, yra didelės maistinės vertės, kuriuose yra mažiau cukraus, druskos, Tai leisti e, mums e, pakeisti pačią rinką ir kaip e, maistas yra, maisto produktai yra gaminami ir tai, ką mes ir mūsų vaikai e, suvartoja. Taigi toks bus vienas iš mūsų pasiūlymų mokyklų, mokykloms, kad vaikams siūlomas maistas būtų e, didesnės maistinės vertės. Toliau dar vienas dalykas, kurį norėčiau aptarti. Tai yra bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir e, bendradarbiavimas e, teikiant e, sveikatos priežiūros paslaugas. Šiuo atžvilgiu norėčiau pakalbėti apie kelis aspektus norėčiau palikti daugiau laiko diskusijoms. Todėl pasakysiu, kad e, šiandien žmonės, kurie serga retomis lygomis, susiduria su labai rimtomis problemomis. Pavyzdžiui, negali e, e, netoliese kreiptis į ligoninės, kur, sakykime, galėtų gauti kokybiškas paslaugas. E, Ir laikomės nuomonės, kad jeigu valstybės e, negali turėti tokių e, tobul, tobulumo centrų skirtų e, retoms lygoms, tai norėtumėm, kad bent vienoje iš ES šalių būtų įsteigtas toks retų lygų centras. Ir norėtumėm, kad tokie centrai jungtųsi e, į tinklą, keistusi patirtimi, e, išmoktomis pamokomis. Ir mes esame įsitikinę, kad galima pasinaudoti Europos referencinių tinklų kaip pagrindų. Organizuojant e, antrosios pakopos e, studijas e, sveikatos priežiūros specialistams. E, dažnai tokios studijos yra organizuojamos pagal dvišalių pagrindų pasirašytas studijas tarp universitetų ir jei studentams pasiseka, jie juos jų profesoriai rekomenduoja vienai ar kitai ligoniniai, kur e, jie gali toliau tobulėti, tačiau ne visiems tai pasiseka. Todėl mes norime, kad e, visas antros pakopos studijų organizavimas būtų labiau struktūrizuotas ir tai būtų naudinga tiek patiems medikams, tiek pacientams. Galiausiai norėčiau pakalbėti apie prieigą prie vaistų konkrečiai apie inovatyvius vaistus. Esu įsitikinęs, kad Europos parlamente yra kalbama šiuo klausimu. Valstybės turėtų tarpusavyje daugiau bendrauti, keistis patirtimi, informacija, e, kaip yra e, perkami vaistai. kalba eina apie tai, kaip e, vaistai yra įsigijami. Žinau, kad e, pastaraisiais metais taryba šį klausimą aptarė ne vieną kartą. Žinau, kad netgi būrėsi regioninės grupės, kurios nori organizuoti bendrus viešuosius pirkimus. E, būtų puiku, jeigu taryba tęstų diskusijas šiuo klausimu Europos lygmeniu. Be abejo, e, mes e, negalime kalbėti apie naujus vaistus ar prieigą prie vaistų. Ir pamiršti bendradarbiavimą su farmacijos kampanijomis. Mes turėtumėm dirbti kartu su kom, farmacijos kampanijomis, o ne prieš ją. Yeah jas. E, mūsų pirmininkamo metu pradės, e, tęsime iniciatyvą, kuri buvo pradėta pirmininkaujant, pirmininkaujant Niderlandams. E, šiais metais Maltoje bus organizuojamas dar vienas renginys, kuriame pakai, dalyvaus farmacijos pramonės atstovai ir valstybių narių atstovai. To, tokie būtų mūsų prioritetai. Tačiau tai nereiškia, kad yra kitų dalykų, kurių mes nenorėsime aptarti. Pavyzdžiui, šiais, me, šiais e, šį mėnesį dar jau bus organizuojamas e, ŽIF e, skirtas renginys, kuris yra organizuojamas kartu su PSO. Vėliau taip pat bus organizuojami ir e, kiti, pavyzdžiui, e-sveikatai e, skirti renginiai. Taigi tie būtų iš mano pusės, o dabar norėčiau sužinoti, e, ką pasakys koordinatoriai ir komiteto nariai. Labai ačiū, gerbiamas ministrė. Esame dėkingi už jūsų įnašą už tai, kad pristatėte pirmininkavimo programą. Esu įsitikinusi, kad kolegos jums pateiks komentarų ir užduos klausimų. Pradėkime nuo frakcijų atstovų. Pirmiausia, ponė Grostet, EPP frakcijos vardu, prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, ačiū pirmiausia už tai, kad jūs skiriate laiko pokalbiai su mumis, tai yra svarbu. Pirmininkavimo, Martos pirmininkavimo pradžioje trumpai norėčiau paminėti vieną temą, nes tai ne visiškai iš tikrųjų susijęs su jūsų e, kompetencijos rytimi, bet čia kalba apie veterinarinių vaistų peržiūrą. Mes e, pirmojų svarstymų jau balsavome parlamente ir mes vis dar laukiame keičiantis prinkaujančios šalis, šalims e, tarybos pozicijos. Jūs e, kalbėjote apie e, antimikrobinį atsparumą, o šis klausimas ir yra šios peržiūros svarbiausias tikslas. Taigi, ačiū, kad panaudosite galbūt savo įtaką žemės ūkio ministrui, kad kažkas pasistumėtų į priekį. Kalbėjote apie retas lygas ir aš džiaugiuosi dėl to. Ir čia jūs sakote, kad tai yra būtina sukurti purkių pasakymų centrų tinklą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tą faktą, kad yra svarbu e, suteikti impulsą kažkam, kad čia kažkas vyktų, nes rinkų fragmentacija yra rimtas aspektas ir Naujos naujovės reikalauja geresnio bendradaviavimo ir dialogo tarp valstybių narių. Taigi, kaip Jūs manote, galima būtų suformuluoti šios aspektus, kad būtų galima užtikrinti tikrą lygybę tarp ligonių Europoje, kurie kenčia nuo retų lygų. Ir paskutinis dalykas Komisija vykdo vertinimą dėl, e, vykdo dialogą dėl tam tikrų technologijų įvertinimą. Ir laukiame pasiūlymų e, šią prasme. Aš e, esu palankiai nusteikusi komisijos pasiūlymams, tačiau galiausiai dar paskutinis dalykas - skiepėjimas. Deja, Europoje mažėja skiepijimas. Ir tai yra svarbu, tai yra sudėtinga situacija. Ar manote, kad reikia imtis kokiu nors veiksmų, kad, kad Europos piliečiai dažniau naudotų skiepus? Ačiū. Merci, madame. Labai ačiū gerbiamoji ponė Grostet. Toliau socialistų frakcijos koordinatorė e, ponė Paulė. Labai ačiū gerbiama pirmininkė, ačiū ministrui už tai, kad išdėstėte Maltos kaip pirmininkaujančios valstybės prioritetus sveikatos sektoriuje. Norėčiau pasakyti, kad labai įkvėpia tai, kad sakote, jog ypač didelis dėmesys bus skirtas nutukimui, ypač vaikų kas tapo tikra epidemija, ypač Europoje, ypač tam tikrose valstybėse narėse, tokiuose kaip Malta. Manau, kad tai yra vienas iš aspektų, kurį reikėtų išnagrinėti ir pasižiūrėti po šešių mėnesių, kas pasiekta. Taip pat norėčiau, kalbant apie vaikų nutukimą, pasakyti, kad E, reikėtų formuoti vaikų, e, e, vaikų sveikus mytybos įpročius. Taigi, manyčiau, kad reikėtų kažkokio harmonizavimo šiuo lygmeniu ir orientuotis į kitas iniciatyvas kaip tam tikrą paketų rinkinį mokykloms. Um, E, taip pat kaip dėl informacijos pateikimo apie, apie e, sveikatos priemonės. E, čia reikėtų numatyti tarp valstybinį pasikeitimą informaciją. Be kita ko, nemažai valstybių narių uh, neturi kažkokių panašių programų, kad padėtų pacientams. Taigi klausimas, kaip įsivaizduojate galimybės užtikrinti, kad visos valstybės narės turėtų tokias programas ir galėtų vykdyti tarpusavio mainus? Ačiū. Labai ačiū EKR vardu. E, Pone Krupa, ačiū. E, gerbiamas ministrė, turiu Jums klausimą, nes vienas iš prioritetų yra kova su vaikų nutukimu. E, nutukimo problema yra susijusi su daugeliu veiksnių. Viena iš nutukimo priežasčių, ypač vaikų nutukimo priežasčių, yra apdorotas nesveikas maistas, kuris uh, turi daug cheminių medžiagų. Taigi klausimas toks, ar jūs už sveiką, ekologišką maistą. Klausimas buvo aptarinėjamas ir apie leistiną pesticidų lygį maiste. Vos septyni registruoti pesticidai E, kol kas, o registracijos procesas užtruko keletą metų. Taigi e, šių natūralių pesticidų registravimo procesas turėtų būti paspartintas. Ir dar vienas klausimas dėl kenksmingo maisto. Tai yra ksenoestrogenų turintis maistas, kuris labai patrauklus vaikams, bet Tokio maisto galime rasti visur. Taigi, manyčiau, kad jūsų pirmininkavimo metu, kuomet užsibrėžėte kovoti su plastiko likučiais, maiste ar, ar kitose medžiagose, reikėtų kažkaip ir pagalvoti, kaip ksenoestrogenų e, patekimą į maistą sustabdyti. reikėtų e, siekti, kad į maistą nepatektų kitos reproduktyviniai sistemai kenkiančios medžiagos, taip pat reikėtų kovo, e, formuoti tam tikrą lytinę vaiko elgseną ir taip toliau. Ačiū. Minister. Pone Eisner, ačiū. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė. Liberalų vardu norėčiau padėkoti už prioritetų pristatymą. Tikrai mūsų laukia labai įdomus pirmininkavimas, bet papildydama kolegas norėčiau paklausti štai ko. Reglamentas dėl medicinos produktų. Jo rengimas užtruko. Noriu paklausti, ar taryba ketina laikytis darbo atvarkės. Kovo mėnesį e, tekstą turėtumėte pasiūlyti, tada siūsti parlamentui ir balandį plenarinės sesijos metu mes jau galutiniu balsavimu turėtumėm išsakyti pritarimą ar ne. Medicinos sektorius nekantriai laukia rezultatų, taigi klausimas, ar laikysite darbo atvarkės tvarkaraščio. Ir antra, dėl vaikų nutukimo. E, mano kolegė jau e, kalbėjo apie tai, kad tikrai esama nemažai informacijos, kurią galima pateikti vaikams mokyklose, lygiai taip pat pasiūlyti sveikus maisto produktus. Tačiau klausimas, ar bendradarbiausite su mokyklomis, pavyzdžiui, rengdami mokomąjį turinį. Pradėti reikia jau darželiuose. Ar galima, pavyzdžiui, e, darželinukams pasiūlyti e, e, sveika, sveikus pusryčius. Vienas iš trijų vaikų net nežino, kas yra morka. Nėra jos ragavę. Taigi noriu paklausti, ar turite kažkokių panašių planų. O kitas dalykas, kalbant apie uh, Mm, ateities mediciną, tai norite keistis informaciją, pasinaudoti inovatyviomis technologijomis. Ir čia išvelgiu dvi alternatyvas. Visų pirma, ar galima sumažinti išlaidas pasinaudojant informacinėmis technologijomis ir pranašiomis metodikomis. Antra, kokie alternatyvus homeopatijai ar kitoms gydimo sistemoms metodai galėtų būti pasitelkti gydant lygas. Ačiū. Labai ačiū toliau, ponia, ponia Konečina. Labai ačiū. Dėkuoju, ministrė, kad atvykote. Jūs kalbėjote apie užkrečiamas ir neužkrečiamas lygas. Aš kalbėsiu apie neužkrečiamas, kadangi Europos Sąjunga, e, tiksliau Europos Sąjungos programa baigėsi galioti 2016 metais. Tai buvo programa skirta neužkrečiamoms lygoms, bet nors programa ir baigė galioti, šios lygos plinta, pavyzdžiui, C hepatitas, jis e, ir toliau e, plinta. Komisija žadėjo parengti planą, e, bet, kaip sakiau, europinis planas baigė galioti. Esama juk ir kitų lygų, kurias galima sustabdyti, bet mes darome nepakankamai kad jos būtų sustabdytos ir tai yra tikrai didelė našta valstybių narių sveikatos sistemoms. Taigi klausimas, ką darysite? Ar dėsit, darysite spaudimą Europos komisijai, kad ši galų gale įgyvendintų tai, ką yra įsipareigojusi? Žinau, kad ruošiama konferencija, bet tiesiai šviesiai pasakysiu ministrė kad konferencija galėjo jau ir praeitais metais būti suorganizuota. Tačiau dėja kol kas neturime nieko praktiško, jokio darbų plano. Kenčia vis daugiau ir daugiau žmonių, e, kyla rizika Europos piliečių sveikatai. Taigi norėčiau, kad žinotumėte apie tai, kokia problema kyla. Taip pat nereiktų apsiriboti tik tais įpareigojimais popieriuje. Mums reikia daugiau, reikia, kad komisija imtųsi apčiuopiamų veiksmų, juk ji nežino, kokie yra problemos mastai. Ir kitas klausimas - endokrininė sistema ardančios medžiagos. Vėlgi, ką komisija ketina daryti? Šiuo atveju reikia statistinių duomenų, kurių kol kas nepakanka. Taigi klausimas, ar ketinate imtis veiksmų e, endokrinę sistemą ardančių medžiagų atžvilgių ir ar ketinate dirbti tarybos lygmenį šio klausimo. Ačiū. Ačiū, ponė pir... pirmininkė. Sveiki atvykę, ministra. Tiesa, jūs kalbėjote apie maistą, apie nutukimą. Tačiau yra taip pat ir tai e, vėžio, diabeto, e, nutukimo epidemiją ir taip pat kolega kalbėjo apie endokrininius disruptorius. Tačiau komisija nieko nedaro. Jau trečias pasiūlymas, kuris pateiktas dėl endokrininių disruptorių nuo 16 metų. Ir mes nesutinkame su e, šią apibrieštimį, nes sakome, kad mes sutinkame su e, pasaulinės sveikatos organizacijos e, apibrieštimi, tačiau tai nėra iš tikrųjų PSO apibrieštis. Jeigu kalbėsime apie tą apibriežtį, reikia apibriežti veikimo būdą, kokiu būdu jie veikia. Nes žinome, kad nebūtinai jie taip veikia, kaip pagal tavo apibriežti. Toliau galime kalbėti apie tuos, apie kurio nu, nu, numanomus e, disruptorius, nebūtinai apie tuos, ir, kurie yra jau nustatyti. Ir pagaliau komisija vertina riziką žmonėms tarsi būtų nedidelė. Ir e, galiausiai, jeigu mes pa, e, nustosime naudoti kai kurios pesticidus, kurie e, e, turi, sukelia tos endokrinius disruptorius, kaip perversite komisiją kad jie apibrėžtų plato, plačią apibrėžtį ir atitiktų PSO e, apibrėžtai. Mūsų teisės tarnyba sako, kad komisija, komisijos pasiūlymas yra neregalus. Ar jūs esate pasirengę kreiptis į jūsų e, teisės tarnybą, kad tai komisijos pasiūlymas taptų legalus? Ir galiausiai mums reikia tyrimo apie nanodaleles. kaip, e, kadangi titano dioksidas yra randamas įvairiausiose vaikų maisto pavyzdžiuose. Komisija nėra pakankamai e, griežta šiuo atveju. Jūs taip pat minėjote ir vaistų kainas. Kodėl komisija ir taryba nenustatote privalomų licenzijų, kuomet yra galimybė gaminti e, generinius vaistus. Prašytumėm laikytis laiko ribos. Galiausia, ponia Urnano, prašyčiau laikytis laiko ribos. Ačiū. E, ačiū, ponia pirmininkė, ačiū, ponia ministrė. E, Gruodžio mėnesį jūs e, e, komunikate parašėte apie tai, apie e, svarbiausius dalykus - vaikų nutukimas, vaikų judumas. Dabar galtinėje programoje yra mažiau tų prioritetų. Jūs kalbate apie neužkrečiamas lygas, kas yra E, nerima keliantis e, reiškinys, nes pataugėjo tokių lygų, ypač širdies e, kraujagyslių susirgymų skaičius 40 procentų mirčių, 1,9 milijono mirčių kasmet. Be amžiaus širdies kraujagyslių susirgymai yra dėl, kyla dėl ir nutukimo, taip pat 50 procentų diabeto yra, A tipo diabeto yra susijęs nutukimu. Na, o tas nutukimas yra susijęs su, aišku, netinkama mytyba, maisto disbalansu. Deja, matome ir čia ir griežto taupimo pasiekmes. Tačiau sveikas mastas yra pažeidžiamiems žmonėms yra neprieinamas, neprieinama prabanga. Vis daugiau europiečių e, renkasi pramoninį pusiau paruoštą pagamintą maistą, kur daug druskos ir cukraus, kur daug yra palmių aliejaus, apie ką esame kalbėję taip pat šiame komitete. Tokie pramoniniai maisto produktai parduodami plačiai, tarsi, turėtų, tarsi jie turėtų to, kažkokių e, palankių sveikatai aspektų, pavyzdžiui, e, gėrimai be cukraus. Tačiau tie komponentai yra toli gražu nesveiki. Ar nereikėtų, e, nereikia kalbėti kalb, apie maistą, sveiką maistą vien kalbant apie vaikų mytybą, pamirštant tą pramoninį, pramoninį būdų pakalintą maistą. Ačiū uždėmesi. Uh, if... Gerbiamas ministrė, Gal galėtumėte atsakyti į užduotus klausimus? Labai ačiū. Gerbiamoji pirmininkė, aš norėčiau padėkoti visiems parlamentarams už labai įdomius klausimus. Aš norėčiau vieną po kito juos atsakyti neužimdamas per daug laiko, dėl to, kad mums reikės išklausyti ir kitų delegatų. Taip, būta ir bendrų temų, persipinančių temų. Um, atrodo, kad daug dėmesio susilaukia nutukimo problema. Iš tikrųjų, nors daug dėmesio taryba ir komisija skiria šiai temai, vis dėlto ir nacionalinės e, institucijos daug dėmesio skiria tam, vis dėlto pažvelgus į statistiką pamatysime, kad metai iš metų nutukimo apimtis didėja. Taigi turime uh, pripažinti, kad nesugebėjome rasti bendro sprendimo iki šiol. O nutukimas, kaip buvo sakyta, yra vienas iš veiksnių, uh, vedančių prie kitų susirgymų. Pavyzdžiui, kardiovaskuliarinių, diebi, antrojo tipo diabeto, kas yra susijęs su nutukimu. Taigi gyvybiškai svarbu e, ir toliau dirbti šią linkmę kalbame apie testinį laikotarpį, nekalbame vien tik tai apie darbą per ateinančius šešis mėnesius. Taip pat reikėtų orientuotis į vieną iš pagrindinių problemų sveikatos sektoriuje. Tai, tai kaip sakiau, yra nutukimas. Esu įsitikinęs, kad siekiant išspręsti tokią problemą, reikia eiti žingsnis po žingsnio. Mes turime po truputėlį šią problemą eliminuoti. Ir mes, pirmininkaujančioji šalis, sulome žingsnį tinkamą linkme ir tai yra žingsnis, kurį galima žengti. Viskas gerai renkti studijas, dokumentus, bet labai svarbu suvokti, kad pats nutukimas jau yra lyga. Bet pažiūrėkime ją į ją iš praktinės pusės, teikime konkrečius pasiūlymus Ir čia turbūt reikėtų pasižiūrėti į tai, kas taryboje jau buvo nuspręsta politinių lygmenių 2014-aisiais būta tarybos išvadų. Pirmininkaujančioji Graikija kalbėjo apie veiksmų planą, kurį patvirtino 28 valstybės narės. Taigi esame įstikinę, kad tai, kas buvo patvirtinta politinių lygmenių, dabar turėtų būti peržiūrėta mes turėtumėm ieškoti būdų, kaip e, reikia orientuotis į užsibrieštas gairias, jų reikia, tačiau jeigu e, jomis nesivadovausime, tai irgi jos neturės daug vertės. Tai liks e, popieriuje nustatyti tikslai ir viskas. Tačiau turėtumėm iš praktinės pusės orientuotis, pavyzdžiui, mokyklas. Kodėl jos tokios svarbios? Dėl daugelio priežasčių. Viena vertus, mūsų vaikai daug laiko juose praleidžia ir vieną arba du ar net tris kartus valgo mokykloje per dieną. Taigi, tai, kas išmokstama mokykloje, paskui jau uh, E, perkeliama į e, šeimas, vaikai tai įsisavina visam likusiam gyvenimui, tai tampa neatsiema jų gyvenimo dalis. Kaip sakė ponė Dali, e, labai svarbu šias tradicijas įdėkti vaikams. Labai svarbu kad tai taptų mūsų vaikų įpročių nuo darželio laikų. Tai leis vaikams ilgainiui gyventi sveikiau. Nenuneiksime fakto, jog e, reikia holistinio požiūrio. E, kalbu ir apie viešųjų pirkimų vykdymą mokyklose. Jeigu, pavyzdžiui, vieno kažkokio elemento svarbą bandysime įvertinti visuomeniai ir maisto rinkai, tai aš manau, kad labai svarbu suvokti, kad kalbame apie didelį, didelį poveikį rinkai ir būtent siūlydami sveikus maisto produktus mes galėtumėm sudaryti tam tikrą sąrašą tiems, kas teiks pasiūlymus, norėdami dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir siūlys meniu mokykloms. Kol dar savo plaktuku nepradėjote mosuoti, ponė pirminkė, norėčiau pereiti prie elektroninės veikatos. A, tai iš tikrųjų labai svarbi iniciatyva, svarbu žvelgti į priekį, bandant įsiaiškinti, kokias e, informacinės technologijas turime E, ir kuriomis galime pasinaudoti medicinos srityje. E, gegužės 10-12 dieną šią temą bus organizuojama konferencija Maltoje. Planuojama, kad dalyvaus apie 2000, 2000 e, dalyvių, galbūt ir jūs galėsite sudalyvauti, pasižymėkite šias datas. Taigi bus aptarinėjamos tokios temos kaip informacinės technologijos ir piliečių sveikata. Ieškome būdų, kaip uh, susijęti informacinį registrą įvairiose valstybėse narėse. Sakykime, jeigu pacientas iš vienos valstybės keliauja į kitą, su juo kartu turi judėti ir medicinio pabudžio informacija. E, kalbame ir apie didžiųjų duomenų reiškinį. Bet e, čia svarbu nepamiršti e, pacientų individualių duomenų apsaugos, bei siekio užtikrinti visuomenės gerovę, e, dirbti visuomenės interesui. Taigi į duomenis galima pasižiūrėti iš dviejų pusių. ši informacija aktuali, kalbant apie įvairius informacijos bankus arba, pavyzdžiui, mėginių bankus, lastelių ar kraujo mėginių bankus. Šiuo atveju čia jau galime žvelgti toliau, ne tik tai dabartinės sveikatos sistemas, bet ir ateityje kūriamas sistemas. Genomų e, sekos nustatymas kainuos maždaug 500 eurų genų sekos nustatymo e, proje... veiksmai kainuos maždaug 500 eurų. Na ir galiausiai reaguosiu kai kurios komentarus dėl veterinarijoje naudojimų vaistų. Norėčiau visus informuoti apie tai, jog taryba šios e, tiksliau šios klausimus aptarinėja nesveikatos ministrų taryba aptarinėjame 726 e, reglamentą, patvirtintą 2004 metais jo galimas pataisas, ieškome būdų, kaip šio reglamento dalis būtų galima pritaikyti ir ME agentūrai bei veterinariniams vaistams, siekiant išvengti dubliavimosi. Mm. Kovo 21-ąją neformalios ministrų tarybos metu aptarsime re, e, retas lygas. Manau, kad netgi mažesnėms valstybėms, mažiausiai iš jų esame mes, e, labai aktualu ne tik tai kalbėti apie lygas, kuriomis serga didelės visuomenės grupės, bet ir apie tas, kuriomis serga nedaug gyventojų. Kalbant apie endokrininę sistemą ardančias medžiagas, tai čia džiugu paminėti, kad e, Birželio 15-ąją e, teiktinas komunikatas e, bus aptarinėjamas ir iki jo patvirtinimo ar po jo patvirtinimo birželio 15-ąją. Baigdamas e, pasakysiu, kad planas dėl medicinos įrangos yra laikytis plano. Vasario 22 norime susitarti dėl pasiūlymo, o kovo 7 jau taryboje patvirtinti šį dokumentą, o paskui balandį parlamentas plenarinės sesijos metu galėtų dokumentą aptarti. Ačiū. Ačiū ir dar porą kolegų, kurie norėtų pasisakyti ir prašyčiau laikytis laiko, nustatyto laiko ribos, nes mums norisi išgirsti ir atsakymus. Ačiū. First speaker. Pirmiausia, ponas Petrelė. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Sveikinu į Maltą su jos pirmoji pirmininkavimu Europos Sąjungos taryboje. Džiugu matyti, kad jūsų e, e, valstybė yra pasižymėjusi sveikatos e, srityje, nes turėjote šios srityje dirbantį komisaras, kurio dirbame anksčiau. Taigi Malta dirba puikiai dirbo puikiai su kitomis e, pirmininkavimo trejato šalimis. Ir mes puikiai suvokiame, kokia yra šiuo metu politinė situacija, kokį poveikį turi Brexit, taip pat ir sveikatos priežiūros srityje, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų, e, vėžio tyrimų srityje, kur, e, kur, kurie jungtinėje karalystėje yra pasistumėję smarkiai į priekį. Taigi, mums ES sveikatos apsaugos rytyje taip pat reikia pažiūrėti, pasistumėti į priekį. Todėl e, džiaugiuosi jūsų pasiūlymais. Daug esame kalbėjome apie sveiką mytybą šiame parlamente, tačiau rezultatai rodo, kad e, ne visada padarome pakankamai. Todėl džiaugiuosi, kad E, matau tuos klausimus e, jūsų programoje dėl tinklų, dėl bendradarbiavimo tarp e, ligoninių. Reikia, kad sveikatos priežiūros sistema taptų tvirtesnė, pasistumės labiau į priekį, pažangesnė ir labai svarbu, kad sveikatos ministrai būtų įtraukti ir e, semestro procesą, kaip kad yra daroma su finansų ministrais ir panašiau. Deja, mūsų nuomonės išsiskyrė. Aš norėčiau išgirsti, kokia yra jūsų nuomonė dėl to. Kolegas, prašau kalbėti panergiau kaip vieną minutę. Pone Guteland. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė, kad atvykote pas mus šiandien. Tai puikiai proga pasikalbėti su jumis apie antimikrovinį e, atsparumą. Aš turiu du klausimus, kurie man artimi pirmiausia. Abortai. 20 milijonų nesaugių abortų e, vykdoma ypač skurdesnėse pasaulio šalise. Tūkstančiai moterų dėl to miršta 50 tūkstančių moterų kenčia žiaurias pasakmes. Ar Malta neketina ES siekti, kad to, kad moteris, kuris yra pažeidžiamas, turėtų te, galimybę pasiryti saugų teisėtą abortą, legalų abortą. Toliau kalbant apie hormonų disruptorius, e, kas yra labai svarbus klausimas, norėčiau sužinoti, kaip jums atrodo, komisijos pasiūlymas dėl endokriniai sistemai kenkiančių medžiagų, ypač kai kalbama apie geresnę e, žmogaus sveikatos, žmonių sveikatos apsaugą, kai kalbam apie cheminius preparatus. Toliau ponas Piecha. Ačiū, ponia pirmininkė, ačiū ministrė. Džiaugiuosi, kad Malta nori kalbėti apie nutukimą, retas lygas. Tačiau mums reikia užbaigti spręsti kai kurios klausimus, kurie pradėti anksčiau. Norėčiau pakalbėti apie vaistų prieinamumą. Tai aptarinėjo pirmininkaujantį Olandiją, tačiau pažangos tolesnės nėra, jeigu kalbėsime apie vienodą galimybę gauti vaistų. Žinau, kad kainas labai dažnai diktuoja didelės informacijos bendrovės Ir tos kainos e, skiriasi tarp valstybių. Atskiros valstybės negali to klausimo išspręsti. Dar vienas klausimas, kurį paminėjo ir ponia Grostet, tai yra veterinariniai vaistai. Visų pirma, kalba eina apie antibiotikus ir antibiotikų panaudojimą e, gyvulininkystėje, nes po to tie antibiotikai pakliūna ir į žmonių organizmus. Manau, kad reikia imtis papildomų žingsnių, nes teisės aktas patvirtintas prieš metus, o naujos informacijos apie tai jokios nėra. Ačiū, pane Šarpirig. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti ministrui, kad jis atvyko šiandien pas mus per ankstesnį sustikimą. Aš uždaviau klausimą Du šimtai kolegų pasirašė pareiškimą raštu. Šimtam žmonių grėsia mirtis, nes širdies lygų simptomai kartais nepripažįstami. Taigi, ką jūs ketinate daryti dėl to pareiškimo, kurį pasirašė 200 žmonių. E, todėl aš jūs raginu įsigilinti į tai ir e, sureaguoti. Ačiū. Pane Kadenbach. Gerbiamas ministrė, turiu daug klausimų, tačiau nėra laiko jos visus atsakyti. Taigi vietoj klausimo aš pateiksiu Jums prašymą. Audito rūmai gruodžio mėnesį pateikė specialų tyrimą dėl dar valstybinio pavojų sveikatai tolesni žingsniai. Turėjome progą aptarti šią ataskaitą, o komisija mus patikino, kad auditorumų auditorių rekomendacijos komisijai nebus įgyvendintos. Tačiau, kai kalbame apie tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą, tai valstybės narės yra svarbiausi veikėjai. Todėl mano prašymas jums būtų nepamiršti šio klausimo ir kreipti dėmesį į šį audito rūmų E, ataskaitą. Raginčiau aptarti šį klausimą taryboje, nes reikia, kad valstybės narės judėtų į priekį šių klausimų sprendimą taip pat. E, pane Sarbu, ačiū, noriu padėkoti ministrė už tai, kad atvykote pas Jūs ir Sveikinu Jūs dėl to, kad įtraukėte nutukimo problemas į savo darbo tarką, kaip minėjo kolegos. E, svarbiausia yra vaikų nutukimas. Manau, kad situacija yra gana prasta ir mums reikia konkrečių priemonių. Tačiau pirmą kartą aš nusteikusiu esu optimistiškai dėl tokių e, priemonių galimybės ir tik tikiuosi, kad e, ir iš komisijos sulauksime veiksmų. Ponas Ek. Ačiū, pana pirminkė. Ačiū, ministrė, kad atvykote pas mus šį rytą. E, jūsų kolega, panas Karjera, atsakingas už aplinkos kovos klausimus, lankėsi pas mus taip pat. Buvo aptarta ir Minimarto konvencija, kurie turėtų būti e, ratifikuota šiemet. 25 procentai dantis e, naudoja gyvsidabrio amalgamas, o gyvsidabris yra labai pavojingas. Tai yra tikrai blogai, kaip e, e, parlamento pranešėjas gyvsidabrio klausimu. Aš dalyvau, aišku, trialoge, kur tikėjomės dirbti su Slova, kur dirbome su Slovakijos atstovais, kurie pirmininkavo. Tikėjausi, kad po to dirbsime su Maltos atstovais. Norėtume užbaig, norėjome užbaigti iš klausimų sprendimą iki metų pabaigos. Na ir aš dabar norėčiau sužinoti, ką Jūs manote apie visišką gyvsidaro draudimą E, stomatologijos srityje, kad būtų galima apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką. Ačiū. Ir paskutinė kalbės ponia Galera Garcija. Ačiū pirmininkė, ponė ministrė. Labai atsiprašau, bet aš norėčiau pakalbėti apie du svarbius klausimus. Pane Grostet kalbėjo apie labai svarbę ataskaitą, e, e, svarbu pranešimą skirtą veterinarinėms e, vaistams. Aš esu pranešėjęs Žemės ūkio komitete, kur kalbama apie galvijų pašarus. Šie abu pranešimai yra labai svarbus Jūs sakėte, kad jūs juos analizuojate, bet turbūt būtų verta, jeigu būtų gerai, jeigu Malta pirmininkavimo metu pasistumėti į priekį ir būtų pradėti dialogai dėl veterinarinių vaistų ir veterinarinio pašaro. Plus dar yra klausimas dėl importo iš trečiųjų šalių ir sanitarinių patikrinimų. patikrinimų. Kartais tokių patikrinimų griežtumas yra sumenkinamas, kad būtų galima importuoti iš trečiųjų šalių, tačiau saugumas juk yra svarbiausias dalykas. Praėjusioje plenarnėje sesijoje mes patvirtiname rezoliuciją, kurioje sakome, kad nereikia silpninti e, saugumo standartų citrusiniams vaisiams. Ačiū, ministrė, kad išklausėte visų klausimų. Prašom dabar atsakyti Dar kartą dėkoju už labai įdomią diskusiją. Labai gaila, kad neturime laiko, nes, aišku, būtų galima aptarti plačiau visą tai trumpai. E, atsakysiu į kai kurios klausimus. Kaip matote, dabar kalbu angliškai, galbūt išės greičiau. Lengvas klausimas. Audito rūmų ataskaita bus aptariama viešosios veikatos darbo grupėje E, vasario mėnesį, dar mums pirmininkavant. Sveikinu Jūs ir ankstesnį prelegentę dėl Jūsų iniciatyvos, siekiant pastumėti į priekį labai svarbę širdies lygų temą. Tai atitinka mūsų prioritetus kur kalbame apie neužkačiamas lygas. Kaip žinote, širdies kraujagyslių e, lygos yra vienas viena didžiausių priežastis dėl mirtinų susirgymų ir mirčių. Labai ačiū Jums už Jūsų iniciatyvą ir manau, kad galėsime tęsti šias diskusijas ne tik taryboje, bet ir įvairiose mūsų susitikimuose per ateinančius 4-5 mėnesius. Dėl antimikrobinio atsparumo. Gegužės, birželio mėnesį tikimės pamatyti komisijos veiksmų planą dėl e, šio atsparumo ir mes turėsime laiko įtraukti šį klausimą kaip diskusijos klausimą sveikatos taryboje pirmininkavimo pabaigoje Luksemburge. Taigi, antivirovinis atsparumas tikrai bus mūsų darbo atvarkėje. Klausimas dėl Europos pavyzdinio tinklo buvo iškeltas. Vienas svarbiausias dalykas yra tai, kad turime būti atsargus ir nedubliuoti mūsų išteklių. Kaip žinote, viena iš svarbiausių problemų kylančių mūsų sveikatos priežos sistemoms yra tvarumas. Reikia, kad sistemos išliktų tvarios. Tai yra didžiausias iššūkis. O vienas iš būdų taip tam padėti yra panaudoti maksimaliai mūsų išteklius ir jų nedubliuoti ten, kur to nereikia daryti. Europos pavyzdinis tinklas manau, yra žingsnis tinkama linkme, nes jis leis e, ligonėms iš varių šalių gauti specializuotas sveikatos priežiūros paslaugas e, tarpami mastu ir tai sumažins būtinybę kiekvienai šaliai turėti specialistus kiekvienos retos lygos atveju. Kaip sankiau anksčiau, tai yra labai gera galimybė mums pradėti kalbėti apie e, struktūrinės tos absolventinės medicinės studijas ir kad atsirastų tokia struktūrizuota sistema. Galiausiai aš e, norėčiau pakalbėti apie galimybę gauti vaistų. Mes puikiai suprantame, nauji vaistai yra ypač pavieniai vaistai teikiami į rinką uždėlę labai kainą Ir tos kainos labai sparkiai skiriasi palyginti nuo šalies. Manau, kad e, keitimasis informacija bent jau apie kainas netgi gali padėti tas kainas e, suvienodinti. Reikia atminti, kad yra skirtumų e, pagal BVP valstybės narėse. Todėl viena vienoda kaina negali būti sąžininga visai ES, ypač turint galvoje šalis, kur BVP mažesnis, tačiau Žvelgiant į regioninę BVP e, sugrupavimą įvairių šalių, tai galėtų būti realu. Savanoriškas bendradarbiavimas, e, skaidriai skelbiant kainas, taip pat e, bendri pirkimai galėtų būti naudingi dalykai. Pone pirminkė, dar kartą turiu Jums padėkoti, padėkoti Jūsų komiteto nariams ir parlamento nariams už tokį vaisingą pokalbį šią popietę, kaip e, turbūt puikiai suprantame, aš būsiu atviras tolesnėms diskusijams su jumis, būsiu pasirengęs aptarti bet kokius pasiūlymus ar klausimus, e, kurie kuri gali kilti jūsų komiteto ar jūsų atskiriems parlamento nariams mūsų pirmininkavimo metu ir mes tikrai būsime pasirengę tęsti šias diskusijas. Um, Ačiū ministrui. Jūs e, matote kad e, jūsų prioritetai domina daugelį. Todėl kartu su kolegomis lauksime bendradarbiavimo su jūsų, su jumis kaip pirmininkaujančia šalimi. Um, good afternoon, colleagues. Dar kartą visiems laba diena. Perikime prie balsavimų. Tikiuosi, kad visi turite savo balsavimo korteles ir esate pasirengę. Taigi kalba eina apie direktyvą dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. Pradėkime nuo 134 pakeitimo ir įtre 21 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 135 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 136, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 144, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 24 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 24 kompromisas pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Gerai, kad mane e, informavote. 159. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. Įtra 25, kas už? covered by compromise one. So you and Correct, we have to go one What is, uh, please take the floor and uh, explain me the... Prašom, įvardinkite problemą, jeigu yra problemų. Atrodo, kad problemų nebėra. Tad balsuokime. Įtra 25. Kas už? Pakelkite rankas. Suprantu, kad esate pavargę. Tačiau balsuokime. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Antras kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė, patvirtinta. Trečias kompromisas. Kas už? prieš. Susilaikė, pasitikslinkime. Klaus. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dvidešimt penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 191 pakeitimas. Antras ir trečias. Balsuojame dėl jų, kas už, prieš, susilaikė, pasitikslinkime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Penktas kompromisas, kas už, prieš. Atsiprašau, nematau, kaip kas balsuoja, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš. Šita dalis ne, nebalsuoja. Dar kartą balsuojame. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dešimtas kompromisas. Kas už? prieš susilaikė patvirtinta. 264 pakeitimas kas už. Ne, devintas kompromisas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 264 pakeitimas kas už. Prieš susilaikė atmesta. Į 32 kas už. Prieš susilaikė atmesta. Aštuntas kompromisas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Įtra 36. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Uh, amendment 301. 301 ir 302 pakeitimai. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 53 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Vienuoliktas kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. E 309, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dvyliktas kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Tryliktas kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 14 kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 330, kas už prieš susilaikė patvirtinta. IT 38, nebeaktualus. 332, kas už prieš susilaikė atmesta. 333, kas už prieš, susilaikė atmesta. 334, 335 yra identiški, balsuojame dėl jų, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Įtra 39, kas už prieš susilaikė atmesta. 333 7 ir įtre 40. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 339. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 340. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 341. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 342. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 343, kas už prieš susilaikė atmesta. 3, 4, 4, kas už, prieš susilaikė, pasitikslinkime. This is 4, 4. It's closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. 3, 4, 6, kas už, prieš susilaikė atmesta, 347 kas už, prieš susilaikė atmesta, 348 kas už, prieš susilaikė atmesta, 15 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 358 kas už, prieš susilaikė atmesta, 359 kas už, prieš susilaikė, atmesta 360 kas už, prieš susilaikė, atmesta. Į 344 kas už, prieš susilaikė, atmesta 138 kas už, prieš susilaikė, atmesta į 322 kas už, prieš prieš susilaikę. Pasitikslinkime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dvidešimtas. E, tiksliau, 361 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 364. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 371 e, ir 372, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, į 346, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 374, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 373, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trys septyni šeši, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Į tre keturi septyni, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 377, kas už, prieš, susilaikė atmesta, 378 kas už, prieš susilaikė atmesta, 379 kas už, prieš, dar kartą, 379 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 380 kas už, prieš, susilaikė, atmesta, 381 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 382, kas už, prieš susilaikė atmesta. Šedešimt penktas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Šedešimt šeštas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 16 e, kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Balsavimas dalimis dėl 21 pakeitimo, pirma dalis, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, antra dalis, kas už, prieš susilaikė. Pasitikslinkime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Itre 3. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 17 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 74. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 75. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikslinkime. So it's closed and is... Balsavimas baigtas, patvirtinta. 18 kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 6. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 7. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 90. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 91 kas už prieš, susilaikė patvirtinta, 95 kas už prieš, susilaikė patvirtinta, 19 kompromisas kas už prieš, susilaikė patvirtinta, 104 kas už prieš, susilaikė atmesta, į 35 kas už prieš, susilaikė atmesta. 106. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Į 36. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 100. 108. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Į 37. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikslinkime. Sure. And is closed. Pasavimas baigtas. Atsiprašau, atmesta. Dešimtas ir šimtas devintas pakeitimai kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Į 39 kas už prieš susilaikė patvirtinta, patvirtinta 20 kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta, 112 kas už prieš susilaikė patvirtinta, 113 kas už prieš susilaikė atmesta, 114 kas už prieš susilaikė patvirtinta, į 311 kas už prieš susilaikė atmesta. 21 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 22 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 126 kas už. Atrodo nebeaktualus. Ir 315. Kas už? Prieš susilaikė atmesta į 316 kas už prieš susilaikė atmesta. 16. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 23. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 133 pakeitimas kartu su ITRE 18. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. ITRE 19. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. ITRE 20. Kas už? prieš susilaikė patvirtinta, man atrodo, bet pasitikslinkime. ITRE 20, please. Dėl ITRE 20 balsuojame. Oh, it's adopted, but... Uh, patvirtinta. Dabar yra e, balsuojama dėl viso pranešimo su pakeitimais, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją poną Bonafe. Ir kaip supratau, jūs prašote žodžio. Dėkoju, pirmininkė. Buvo daug dirbama ir buvo suder, sutarta dėl daugelio pakeitimo pasiūlymų. Todėl norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už mėnesių mėnesius trukusi darbą. Ir e, džiugu, kad sutikote dirbti e, greičiau e, kad būtų galima kuo greičiau susitarti dėl šio klausimo. Norėčiau padėkoti e, asistentams iš Envi sekretoriato ir iš atskirų frakcijų, kuriems teko dirbti ir vakarais, ir savaitgaliais. Nors dėl šio pranešimo balsuota e, E, didžiaja dauguma, e, laikausi nuomonės, kad šis pranešimas yra labai svarbus ir visi kolegos turi nešti savo indėlį į jį. Ir mes turime e, parengti labai stiprią dėrybinę poziciją Europos parlamentui dėrybose. Ačiū visiems už darbą. And the last vote. Paskutinis balsavimas yra dėl e, teisėkuros rezoliucijos projekto. E, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. And the vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikiname visiems, kurie dirbo su šiuo klausimu, o ypač sveikiname pono Bonafe. La Gina. Very nice. That's the next one. This is very short. So we finish. floor is the... He has more surprises, or we can go on? No. no. Okay. Um, dear colleagues, the last vote for today. Uh, Paskutinis balsavimas šiandien trumpas. Pažadu, Nunjamelo pranešimas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. Pradedame nuo pirmo kompromiso. Kas už? Prieš? Susilaiko patvirtintas. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. Dvyliktas pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 26. Atsiprašau, atsiprašau, sako pirmininkė. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 26 pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 27 pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Arba ne, patikrinkime. 27. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 28 už. Prieš susilaiko atmestas. 29 už prieš susilaiko patvirtintas. 30 už, prieš susilaiko atmestas. 31 už, prieš susilaiko patvirtintas. 32 už, prieš susilaiko patvirtintas. 33 už, prieš susilaiko patvirtintas. 34 už, prieš susilaiko atmestas. 35 už, prieš susilaiko patvirtintas 307 už, prieš susilaiko patvirtintas 306 už, prieš susilaiko atmestas. Penktas kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 46 už, prieš susilaiko patvirtintas. 49 už, prieš susilaiko atmestas 50 už, prieš susilaiko atmestas 51 už, prieš susilaiko atmestas 52 už, prieš susilaiko patvirtintas 54 už, prieš susilaiko atmestas šeštasis kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas 56 už, prieš susilaiko patvirtintas 57 už, prieš susilaiko patvirtintas 58 už. Kas už 58? Niekas. Beveik niekas. Prieš susilaiko atmestas 60 už prieš susilaiko atmestas. Ir balsuojame dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Elektroniniu būdu pradedame balsavimą. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Pana Nuno Melijo. Baigiame balsavimą šiandien. ir leisiu tiems, kurie turi kitų reikalų, išeiti iš salės. Tad prašyčiau tyliai.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 Well, we, uh... Mėly kolegos, tęsime ir periname prie 20 klausimo. Pranešimo projekto svarstymas, pranešimas dėl maisto atliekų mažinimo, maisto saugos gerinimo. Pradėsime nuo pranešėjos, ponios Bilijana Burzan. Prašom. Thank you, Madam Chair. E, poštovane kolegice i kolege, Europska unija kao jedna od najnaprednijih i najbogatijih e, zajednica. Gerbiami kolegos, Europos Tako i političku obvezu smanjiti. E, Europos Sąjunga yra poli prisėmusi politinį įsipareigojimą mažinti maisto atliekas. Maisto atliekos reiškia prarastus ir kitus išteklius, pavyzdžiui, dirbožėmį, energetiką, degalus ir taip toliau. Europos Sąjunga kiekvienais metais išmeta 80 milijonus tonų maisto atliekų. 12 procentų jų generuojamos E, restoranuose, 5 procentai komercinėme sektoriuje. Aš noriu parengti pranešimą, kuriame būtų kalbama apie e, maisto atliekų mažinimą e, ir, kokį, ir pateikti praktiškus šios problemos sprendimus. Labai svarbus yra maisto produktų saugos klausimas. Kitaip tariant, šiame pranešime E, negalima e, kalbėti apie jokias priemonės, kurios keltų grėsmę maisto produktų saugai. E, šis pranešimas dera su direktyva dėl atliekų, dėl kurios balsavome šiandieną. Tačiau maisto atliekų problema yra daug platesnė nei mini minėta direktyva. Ji liečia tokius dalykus kaip ženklinimas, E, informaciją vartotojams, maisto e, aukojimas. E, iš viso egzistuoja 52 teisės aktai, kurie e, vienaip ar kitaip e, liečia maisto atlikas. E, kalba eina apie 19 reglamentų, vieną sprendimą. Tai yra teisės aktai, kurie yra patvirtinti žvejybos, žemės ūkio, pramonės komercijos ir kitose srityse. Visus šios teisės aktus reikia detaliai išanalizuoti, siekiant įsiaiškinti, kaip galime e, sumažinti miesto, maisto atlikas ir kaip paskatinti maisto aukojimą. Deja, e, e, pranešimas mūsų yra trumpas, kadangi mm, turime laikytis reikalavimų dėl E, spausdinimo ženklų, todėl šiame pranešime rasite tik tai pagrindinės mintis. Bet dar kartą min, paminėsiu, kad problema yra sudėtinė ir sprendimo reikia ieškoti nacionalinių, regioninių ir ES lygmenių. Labai svarbu, kad valstybės narės prisijimtų. E, įsipareigojimą iki 50 procentų sumažinti maisto atliekas iki 30 metų. Kad įvertintumėm e, pasiektą rezultatą, reik, reik, reikia parengti bendrą metodologiją. Antraip mes e, nežinosime, ar kokia yra pasiekta pažanga. E, kalbant apie parduodamus produktus. Aš paraginčiau komisiją ir valstybės narės atkreipti dėmesį į Europos parlamento pasiūlymus. E, piliečiams sunku suvokti, ką reiškia e, užrašai ant maisto produktų e, galioja iki arba geriausia suvartoti iki. Laikausi nuomonės, kad valstybės narės turėtų veikti kartu, kad išaiškintų šias savokas. Vartotojas yra labai svarbus kovojant su maisto atliekomis ir todėl turi būti informuotas apie mūsų iniciatyvas. Labai svarbu, kad e, būtų skatinamos gerosios praktikos, kurios dabar jau yra e, įgyvendinamos įgyvendinamos visoje vartojimo grandinėje. Mokesčių politika taip pat gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį. E, be to laikomės nuomonės, kad e, mokestinės pastangos gali taip pat būti e, naudojamos skatinant maisto produktų aukojimą. Tokia praktika turėtų būti skatinama. E, Europos komisija turėtų pateikti pasiūlymus dėl naujų teisės aktų bei atlikti e, poveikių įvertinimus. Bžupa politika vaidina labai svarbu vaidmenį kovojant su maisto atliekomis ir komisija į tai turėtų atsižvelgti, peržiūrėdama atitinkamas politikas. Tuo tarpu valstybės narės galėtų e, geriau pasinaudoti e, bendrijos e, fondų lėšomis. Tarkime, yra programa susijusi su vaisių, vaisiais mokyklose. Ši programa yra finansuojama iš ES išteklių. Mes Taip pat norime atkreipti dėmesį į tai, kad e, ekologiškos pakuotas taip pat gali prisidėti prie kovos su maisto atliekomis. E, pakuotė be abejo yra labai svarbi, galvojant ir apie produkto galiojimo laiką. pakuotė gali prisidėti prie to, kad produktas gali būti saugojimas ilgiau. E, labai svarbu, kad būtų užkirstas kelias maisto atliekų general, e, atsiradimui tiek vartojimo grandinės pradžioje, tiek pabaigoje. Be to, e, Manau, kad šis klausimas neturėtų būti kontroversiškas Europos parlamente. Dėl maisto atliekų laikausi nuomonės, kad e, sugebėsime susitarti. E, laukiu bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais ir tikiuosi, kad greitai šiuo klausimu jau pavasarį bus galima balsuoti. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Pradėkime nuo ponios dėliai. Ačiū, pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjai ir man atrodo, kad tai yra geras darbas, e, disku, geras pagrindas diskusijoms kaip e, sako pranešėja, labai svarbu aiškiai apibriežti, kas tai yra maisto švaistimas ir e, mes teikiame keletą pasiūlymų. E, šiandieną buvo balsuota dėl žiedinės ekonomikos ir mūsų pastabos eina tą linkmę. Kalbant apie maisto paskirstimo grandinę nuo gamintojo iki vartotojo, tai e, reikia žiūrėti į ją visą ir e, žemės ūkiją reikėtų ieškoti e, taip pat tų, tų švaistimo uh, atveju ir čia reikėtų į vieną nesuplakti e, švaistomų maisto produktų ir nebevartotinų produktų dėl to, kad jie yra sugedę. E, šiuo atveju reikėtų labai aiškiai ir suderintai europinių lygmenių apibriežti šį reiškinį ir nustatyti europinę metodiką, leidžiančią apskaičiuoti, nustatyti tokius atvejus. E, tai reikalauja geresnio vartotojų informavimo, reikia geresnės komunikavimo kampanijos europinių lygmenių bei valstybėse narėse atskirai, Mm, kad prisidėtume prie kovos su, žemės, e, su, su maisto produktų išvaistimu. E, kai dėl datų nustatymo ant maisto produktų, tai galbūt kai kurių sampratų iš viso tektų atsisakyti, nes vartotojas klaidinamas. E, nors tos datos yra reikalingos, bandant apsaugoti uh, vartotoją ir aplinką. Mes turėtumėm daugiau dėmesio skirti ir e, labdarai, maisto aukojimui, e, jeigu tie produktai jau nebegali būti pardavinėjami, jie galėtų būti saukojami, kad vis dėlto būtų suvartojami, tam reikia logistikos, kad tie produktai būtų surinkti, ir išplatinti europinių lygmenių. E, ir galiausia manau, kad netidėliotinai būtina mm, insti valstybinėms institucijoms parodyti pavyzdį, kaip jos sugeba nešvaistyti maisto. Labai svarbu informuoti piliečius apie tai, kad e, mes imamės kažkokių tai priemonių. O kai dėl pakuočių klausimo, tai kai kurios e, aukojamos maisto prekės turėtų būti atitinkamai supakuotos, tą patį pasakyčiau apie vaisius ir daržovės. Ir galiausiai mūsų bendras tikslas būtų judėti į priekį, kovojant su maisto produktų švaistimu ir Čia aš manau, kad sukaupę, savo komitete esame sukaupę vertingos patirties, kuri leistų rytoj jau pasistumėti ženkliai prieki šioje srityje. Ačiū. Ačiū labai. Toliau ponas Demasmaker. Labai ačiū gerbiamoji pirmininkė. Savo ruoštų norėčiau pradėti nuo padėkos pranešėjai už puikų už puikų pagrindą tolimesniems diskusijoms. Tikrai negalima leisti, kad Flandrijoje, kurią aš atstovauju, e, būtų uh, su, uh, išvaistoma 2 milijonai tonų maisto, pradedant ūkininkų, baigiant galutinių vartotojų, viešo maitinimo įstaigomis ir panašiai. Uh, vidurkinis e, vartotojas per metus išmeta 18, nuo 18 iki 20 kg maisto. Ypač tai yra duonos gaminiai, vaisiai daržovės. Maisto švaistimas nėra vien tik tai ekonominė ir ekologinė problema, tai yra ir etinė problema. E, Flandrija ėmėsi lyderio vaidmens ir iki 2020-ųjų ketina visoje maisto grandinėje švaistimą sumažinti iki 15 procentų, organizuotos konsultacijos su suinteresuotomis šalimis. Ir tai yra labai svarbu visam sektoriui. E, šiame etape šiais laikais, e, juk ką tik balsavome, pana, e, balsavome panašiais klausimais dėl atliekų teisės aktų peržiūrimo, kad galima būtų judėti žiedinės ekonomikos link. Paketas buvo patvirtintas, nustatytos išmanios priemonės, kad tikrai nebūtų švaistomi ištekliai, kad būtų atlė, sumažinta atliekų kiekiai, daugiau būtų maisto perdirbta, juk žaliavinė medžiaga yra labai svarbi. E, tai svarbu importuojančioms ir eksportuojančioms valstybėms maisto atliekų panaudojimas būtų tikrai e, labai e, palankus ekonomikai iki 2030-ųjų. Siekime 50 procentų sumažinti maisto atliekų kiekius, bet pirmiausia reikia aptar, e, apibrėžti, kas yra tos maisto atliekos ir kaip jas išmatuoti, nustačius atitinkamą hierarchiją, nustačius maisto to produktų judėjimą ir kur galima daugiausia sutaupyti. O privalomos atskiros, tikrai, tiksliau, pirmas a, e, biologiškai suyrančio maisto atskirimo etapas būtų labai svarbus. Taigi džiugu, kad pranešėja kalba apie tokius dalykus ir tikimės galimybių bendradarbiauti. Audito rūmų pranešimas praeitą savaitę atkreipė dėmesį į tas sritis, kuriuose mes turėtumėm pasistumėti į priekį, taigi nekantrai laukime galimybių bendradarbiauti. Labai ačiū Alde vardu. Šešėlinis, šešėlinė pranešė, ponė Meisner, prašau. Labai ačiū, gerbiamoji pirmininkė kalbėsiu Ulrike Milė vardu, kadangi ji negalėjo dalyvauti. Ji yra mūsų frakcijos šešėlinė pranešė, bet paprašė perduoti jos žinę. Pirmiausia, paprašė padėkoti pranešėjai, nes jie įdėjo daug nuoseklaus darbo. Ulrikeriai labai patenkinta tuo, kas padaryta, patenkinta mūsų bendradarbiavimu. Tenka uh, su nusivylimu pasakyti, kad kol kas nepakankamai padaryta maisto e, produktų švaistimo srityje. Reikėtų įvertinti pasiūlytas iniciatyvas, e, tai kas padaryta valstybėse narėse. Problema ta, kad visoje paskirstimo grandinėje kyla problemų. Vartotojai čia labiausiai atsakingi už, už tą švaistimą 53 procentai maisto produktų būtent išmetami galutinio vartoto lygmenių, 19 procentų viešo maitinimo įstaigose, viešbučiuose, restoranuose ir taip toliau priemonių negalima padaryti perdėm biurokratiškomis reikėtų daugiau orientuotis į savo piliečius. Taigi visų pirma, tai yra privatus namų ūkiai, kurie išmeta daugiausia. Trūksta informacijos, pavyzdžiui, dėl tinkamo maisto produktų saugojimo, kad šie ilgiau išliktų vartotini, e, aiškinimo, kas, e, ką reiškia tos datos ant pakuočių, iki kada reikėtų suvartoti produktus ir taip toliau informacija turėtų būti aiškiai pateikti, vis, pateikta visuomeniai, kad komunikavimas Europos lygmenių būtų geresnis. Na, o naujoji Europos platforma čia galėtų suvaidinti svarbų vaidmenį, kad valstybės narės galėtų tą informaciją pasinaudoti. Platforma turėtų būti ne tik tai pavyzdžių, E, rinkinys, bet ir galimybė įtraukti vietos suinteresuotose šalis, kuo greičiau imtis priemonių, ieškant e, regionams pritaikytų sprendimų. Kalbėta apie norą teikti labdarą maistu, mai, aukoti maistą. Tačiau dažnai sandorių išlaidos yra per didelės ir tas noras nublanksta. Taigi čia reikėtų regioninių ir vietos lygmenių e, ieškoti būdų, kaip suderinti pasiūlą ir paklausą, numatyti koordinavimo galimybės. E, taigi e, labai svarbu neprimesti sprendimo galimybės, bet leisti žmonėms patiems surasti tinkamus sprendimus. Bet kol kas neturime bendro maisto švaistimo apibrėžimo, neturime išmatavimo metodikos, taigi reikia pažangos. Ir kalbant apie apibrėžtis ir apie metodiką, bet kol išsiaiškinsime, kas mums priimtiniausia, reikėtų galbūt eiti kvotų, e, kvotų keliu. Labai ačiū, ačiū pranešėjai. Labai ačiū. Toliau žaliųjų vardu pranešės ponė Škrilek. Škrilė. Dėkoju pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti kolegę Borzan, nes e, savo pranešime ji kalba uh, apie labai svarbius e, dalykus, kurie leistų užkirsti kelią maisto atliekų susidarimui. Ji savo pranešime kalba apie tai, kad reikia privalomų e, įsipareigojimų. E, ačiū Jums už tai, nors, sakykime, šiuo klausimu balsuojant dėl žiedinės ekonomikos buvo palaikyta kita pozicija. Piliečiai turi mažinti maisto atliekas, o mes turime, kaip ES, visam pasauliui parodyti, kad ji nori pasiekti e, tvaraus vystimosi tikslų. Asmeniškai e, laikausi, kad e, be to, ką minė pranešėja, reikia taip pat minėti ir, ir tai, kad maisto atliekų prevencija yra labai svarbi. Į šį procesą turime įtraukti ir maisto produktų gamintojus, Tačiau tuo pat metu reikia rūpintis ir e, vartotojų informavimo. Vartotojai turi žinoti, kad e, svarbu yra ne vien tik maisto produkto kokybė, bet taip pat svarbu ir nepirkti produktų dideliais kiekiais nes e, vėliau dalis produktų bus išmetama ir bus e, išvaistyta taip pat ir energija panaudota šiems maisto produktams pagaminti. Tikiuosi, kad e, su šiuo pranešimu vartotojai bus labiau informuoti apie problemą ir sugebi, e, tikiuosi, kad visais lygmenimis, įskaitant ir Europos lygmenį, sugebėsime sumažinti maisto atlikas. Ačiū dabar žodis e, ponui Pier Nikola Pedičinį. Ačiū pirmininkė. Pradžioje norėčiau priminti, kad e, vakar mes pamatėme daugumos diktatūros pavyzdį. Vice pirmininko vaidmuo yra visiškai bevertis nes e, tikrai mačiau, kad e, e, demokratijos čia nėra visų pirma norėčiau pasakyti pranešėjai, kad mes konstruktyviai prisidėsime prie šio darbo ir bendarbiausime su kitais šešėliniais pranešėjais, tačiau taip, taip elgsimės vartotojų labui. Mums maisto atliekų klausimas yra prioritetinis. Ši gaila, kad e, e, esant tokiam dideliam e, skurdo lygiui, maisto atliekų skaičius yra toks didelis. Labai svarbu informuoti vartotojus per tikslinės programas. E, taip pat būtų labai svarbu užtikrinti e, aiškesnį produktų ženklinimą. E, gamintojai, pardavėjai, kurie nesugeba parduoti maisto produktų, turėtų juos apaukoti. Tuo tarpu maisto atliekų atžvilgių taip pat turėtų būti sukurta aiški hierarchija į kurią būtų įtraukta maisto atliekų E, prevencija. E, taip pat e, turėtų būti į hierarchiją įtrauktas kompostavimas, norobinis kompostavimas ir taip toliau. Maisto atlikos turėtų būti panaudojamos kompost kompostavimo būdu, tačiau e, realybė yra tokia, kad paprastai šiandien e, maisto atliekos atsiduria e, savartynuose. Absurdiška situacija yra ta, kad daugumoje valstybių vaisių ir daržovių atliekos vis dar atsiduria tam pačiame kibire su kitomis atliekomis. Ačiū ponui Pedičinį. Dar yra kitų norinčių pasisakyti šio klausimu. Ir dabar žodis ponui Levyje. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už gerą darbą ir e, už tai, ką jis siūlo. Visų pirma, norėčiau pasakyti štai ką. E, kalbant apie paskirstimo grandinę, E, kuri apima gamybos ir vartojimo aspektus. Kad visoje šioje e, grandinėje reikia įvardinti tuos momentus, kur susidaro atliekos. Ir visoje šioje grandinėje uh, Mes turime dirbti su atskirais etapais, kad būtų galima užkirsti kelią maisto atliekų susidarimui. Mes turėtumėm pasižiūrėti, kokios yra geriausios praktikos e, šioje srityje daugelie šalių, nes jau yra priemonių, kaip e, maisto atliekų skaičių būtų galima sumažinti e, žmonės daug kalba apie kainą, apie galiojimo terminą. Galime pateikti vieną pavyzdį. E, kaip galima sumažinti maisto atliekų e, kiekį? Sakykime, e, asmuo nueina į parduotuvę ir galėdamas pasirinkti pieno pakuotę, pasirenka tą, kuri galioja ilgiau. Tuo tarpu, jeigu mes sugebėtumėm sumažinti kaina produkto, kurio galiojimo laikas eina į pabaigą, manau, kad sugebėtumėm e, sumažinti maisto atliekų skaičių. E, reikėtų paminėti e, ir kitas iniciatyvas. Pavyzdžiui, paskutinės minutės pasiūlymą. Tokios praktikos būtų labai naudingos visiems. Ir tai taip pat dėrėtų su bendra ES politika. Ačiū. Dabar žodis ponui Grip. Dėkui, paim, Labai ačiū, gerbiamoji pirmininkė. Aš manau, jog pagrindinė problema yra duomenų trūkumas. Suprantama, niekas e, nenori e, e, kuo daugiau duomenų surinkti dėl atliekų, e, maisto atliekų. E, turbūt pranešėja su ta problema susidūrė, su statistinių duomenų trūkumu. E, nuomonė beje labai įdomi ir iš ties labai nedaug valstybių renka tokio pobūdžio informaciją susijusią su um, tuo, kiek prarandama maisto grandinėje. Japonija galėtų pasiūlyti gerą sprendimo būdą. Deja, didžiojoje ES valstybių narių dalyje nėra realaus duomenų rinkimo, yra tik tai e, tam tikros samatos prognozės, O tie 89 milijonai apie kurį, apie kurio, tonų, apie kuriuos kalbame, yra dar iš 2011 metų. Taigi iš tikrųjų labai daug maisto išvaistoma ES, bet tai yra tiesiog preliminarus, netikslus duomenys. Kiekviena valstybė turi tokių preliminarių paskaičiavimų, kalbant apie kiekius, bet. Uh, tai paskaičiuojama pagal piliečių skaičių, gyventojų skaičių. Bent jau man analizuojant šios duomenys susidaro toks įspūdis. Taip e, daromi tie preliminarūs apskaičiavimai. Tai taip pat yra susiję ir su e BVP, vienam gyventojui ekonomikos plėtra didės, tai, tiksliau geriau išsivyščiusiose valstybėse daugiau maisto išvaistoma arba prarandama ir atvirkščiai. Taigi manyčiau, jog mums kyla labai svarbi problema, kaip tos duomenys surinkti ir kaip jau surinktų duomenų pagrindų būtų galima kažko pasiekti. Ir čia kalbama apie tai, kad e, maistas prarandamas ir švaistamas visoje maisto grandinėje, pradedant gamybos sritimi, baigiant galutiniu vartotoju. Aš nesu šios srities ekspertas, pavyzdžiui, nenusimanau daug apie žuvininkystę, tačiau žinau, kad būtent žvejybos sektoriuje yra daug išmetama sugautos žuvies daug prarandama ir vaisių, daržovių sektoriuje jau surenkant juos, e, taip pat daug sugenda ir išmetama saugyklose, sandėliuose. Tai e, reiškia, kad neatsižvelgiama į konkrečius reikalavimus, į e, paskirstimo tinklus, kuo didesnis maisto paskirtimo centras, sakykime, to daugiau ir prarandama, bet ten ir reikalavimai griežtesni. Tačiau kartais, jeigu vaisius ar daržovė netitinka standarto, pavyzdžiui, dydžio prasme, ar yra nestandartinės formos, o tos pačios geros kokybės, vis dėlto kartais toks produktas jau išbrokuojamas ir nepatenka į stambius platinimo centrus tinklus. Tai yra didelė problema. Standartizacija yra labai matoma, ypač kalbant apie gamintojų grupės, kurios, aišku, e, prisideda prie atliekų kiekio augimo. Pavyzdžiui, jeigu tokios daržovės ar vaisiai atskiriami ir panaudojami vais, e, e, sultims, tai viskas gerai, bet jeigu išmetami, tai tai yra neleistina. Dėja, taip vyksta. Štai Junktinėje karalystėje lordų rūmai buvo paruošę ataskaitą, kurios tikslas pateikti apžvalgą situacijos, kurią įvertino e, Britų e, vyriausybė ir nustatė, kad išmetamas maistas yra geros kokybės, tačiau vartotojai ir platintojai juos išmeta. Lordų rūmo ataskaitoje kalbama ir apie e, produktų ženklinimą, kainodarą. E, manytume, kad jeigu e, e, besibaigia produkto naudojimo data, tai reiktų automatiškai ir greitai sumažinti produkto kainą. Čia reikėtų geresnio bendradarbiavimo ir su teisėkuros institucijomis, vyriausybėmis bei stambiais platinimo tinklais. Kalbant, pavyzdžiui, apie Didžiąją Britaniją, tai E, vyko puikus bendradarbiavimas, kuomet e, stambus e, prekybos centrai, pavyzdžiui, Tesco, atiduodavo besibaigiančio galiojimo maisto produktus vartotojams. Apie šį sėkmės pavyzdį kalbama Lordų rūmo ataskaitoje, o paskui tokių bendradarbiavimo modelių pagrindų e, buvo nustatytos metodikos, kaip mm, tokį maistą perduoti labdaros organizacijoms. Taigi modelis tikrai pasiteisina. Pavyzdžiui, turime maisto, duonos bankus. Mm, e, tie, kas surenka tą maistą, jau žino, kad kas jį galėtų suvartoti, kam jis reikalingiausias bet be viso to tokias iniciatyvas turėtų lydėti ir veiksminga fiskalinė politika. Būtent tokiu keliu reikėtų eiti. Dar svarbiau visame šiame procese yra tai, kad maisto atliekos perdirbto maisto, kuris jau patenka į e, namų ūkius, nesumažės, jeigu e, nešviesime e, visuomenės, ne, nekalbėsime jiems suprantamais terminais, nekalbės, neapeliuosime į žmonių sąžinę, etinės normas. Dažnai, kai išauga namų ūkio finansinės galimybės, neatsilaikoma pagundai daugą išmesti, bet e, reiktų kovoti prieš tokius reiškinius. Dažnai netgi neišpakuotas maistas atsiduria šiukšliadėžėse, ypač po didžiųjų švenčių. Taigi švieskime žmonės informuokime juos apie tai, kad vienam jautienos kilogramui pagaminti suvartojama e, daug litrų vandens. Tūkstantis iki tūkstančio litrų vandens, jau nekalbant apie kitus maisto produktus. Taigi iš ties nuomonė gera ji tarsi tarpinė tarp bioekonomikos ir žiedinės ekonomikos. Kalbama ir apie atsinaujinančius energijos šaltinius, kurių kiekis vis dėlto ribotas. Kalbame ir apie tai, kiek tų energijos šaltinių sunaudojama maistui pagaminti. Labai ačiū, ponas Tusinger. Dank, Frau Vorsitzende. Und, uh... Labai ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju ir mūsų pranešėjai už parengtą pranešimo projektą. Manau, kad labai svarbu skirti maisto atliekas ir natūralias atliekas. Tai yra labai svarbu. Juk gal gale e, negalime visko spręsti pagal vieną kurpalių viską e, valstybės narės turi bandyti sudaroti su maisto švaistimu. Taip pat e, imamas įvairių iniciatyvų, pavyzdžiui, Prancūzijoje e, tokia iniciatyva pradėta ir svarbu mokytis vieniems iš kitų. Reikia pažiūrėti tuos atvejus, kur veiksmai suveikia gerai ir nereikia imtis teisės aktų rengimo tokiu būdu kuomet tai visiškai netinka. Kartais e, nueinama visiškai neteisingų kelių. Kai kuriuose šalise taikoma žiedinės ekonomikos principas. Mėsos gamybos atveju 99 procentai gyvulio yra, galvijo yra panaudojama. Ir, ir kaulai, ir skrandžiai, ir taip toliau, farmacijos pramonė, energetikoje ir taip toliau. Todėl reikia suprasti, kad netiek daug iš tikrųjų tų atliekų ir te lieka. Kai kurias valstybėse įdirbis e, šioje srityje yra neblogas ir kitos galėtų iš to pasimokyti. Kitas dalykas yra namų ūkiai. Čia reikia atsižvelgti, kad 53 e, procentai atliekų būtent generuojama namų ūkėse. Ir manau, kad reikia tiesiog e, daugiau skleisti informacijos apie tai, ypač e, mokyklose turime mokyklų vaisių ir pieno programas, kai kuriuose valstybės narėse jos yra tikrai sėkmingos. Tai reikia pradėti nuo vaikų. Ir vienas dalykas, kuris reikalauja diskusijos, yra tai, kad maisto produktai yra per pigus. Pažvelkime į kainų kitimą pastaruoju metu. Atrodo, kad maisto kainos, maisto produktų kainos vis mažėja ir mažėja, o dėl to kenčia ūkininkai. Ir be to maistas vertinimas kaip toks dalykas, kurį galima išmesti. Niekas nevertina, nevertina to, kas padaryta, kad tas maistas atsirastų, kad jis būtų pagamintas. Čia reikia dėti taip pat. Taigi nereikia persistengti, reikia sustelkti ir nustatyti tas priemonės, kurios veikia, kurios yra prasmingos ir daug ką galima padaryti skatindami žmonės keisti savo elgesį per įvairias kampanijas ir panašiai. Kaip ten bebūtų, lauksiu tolesnio darbo su pranešėja ir tikėsime, kad pabaiga bus sėkminga. Labai ačiū. Baigiame norinčių pasisakyti sąrašą. Ir dabar komisija. Pane Nikola Kopolo gali kalbėti komisijos vardu. Prašom. Ačiū pirmininkė. Mes norime padėkoti ir poniai Borzan už įdomų, svarbų, gerai parengtą pranešimą. Su susidomėjimu išklausėme pasisakymus ir jų iškeltus klausimus. Mes tinkame, kad dirnuotų veiksmų reikia, kad būtų užkirstas kelias maisto švaistimui aišku, nepakertant dabartinių maisto saugos standartų, manau, kad tai yra lab, svarbiausia žinia susijusi šio pranešimu. Komisija yra pasirengusi vadovauti pastangoms mažinti maisto nuostolius ir siekti pažangos, siekiant tvaraus vystimosi tikslo perpus sumažinti maisto švaistimą iki 30 metų. Tam tikri konkretūs veiksmai jau vykdomi komisijoje, siekiant prisidėti prie veiksmų jau vykstančių konkrečiose vietose. Tai išdėsta žiedinės ekonomikos pakete, kuris patrintas 15 metais. Taip pat iš diskusijos e, ir iš vairių pasiūlymų yra aišku, kad maisto švaistimo prevencija reikalauja veiksmų visais lygmenimis - pasauliniu, ES, nacionaliu, regioniu ir vietos. Tuo pat metu visų svarbiausių suinteresuotų veikėjų yra įtraukimas būtinas reikia kurti ne tik sinergiją, bet reikia turėti galvoje, kad veiksmų reikia imtis tinkamų lygmenių. Ne visada ES lygmens veiksmai yra tinkamiausi ir kai kurios klausimus geriausia spręsti vietos lygmenių, Na ir tai reiškia, kad tuomet ES veiksmai turi turėti tikrą prietinę vertę. Kaip minėta pranešime, svarbus elementas mūsų veiksmų plane yra platformos sukūrimas. Ši platforma skirta maisto švaistimo prevencijai buvo sukurta šiemet ir jau įvyko pirmasis posėdis lapkričio mėnesį. Tai yra unikalus formas. Noriu pabrėžti, kad tai nėra dar vienas diskusijų formas. Tai yra formas, kuris e, sustelkėsi veiksmus. E, visi svarbus subjektai maisto grandinėje, pradės organizacijos ir valstybės narės dalyvauja šiame forume. Jų tikslas keisti patirtimi konkrečiais atvejais, kurti ir dubliuoti, panaudoti sėkmingus modelius, išplėsti tas iniciatyvas, kurios smarkiai prisidėtų, smarkiai prisidėtų prie maisto švaistimo prevencijos. Keli veiksmai jau vyksta šiuo metu, tam, kad būtų palengvintas maisto subsidijos, maisto gyvulvių pašarų gamybą palengvindama ta būtų. Kitas aspektas yra maisto atliekų kiekio matavimas. Tai yra sąlyga imtis veiksmų. Šiandien apskritai žinome, kad mums trūksta duomenų apie maisto švaistimą. Komisijos teisėkuros pasiūlymas peržiūrėjo atliekų pagrindų direktyvą, dėl ko balsavimo buvo šyrit. Bendros spręsti šią klausimą, panaikinant šią spragą, priimant naujas e, priemonės, veršinčias valstybės narės, mažinti maisto atliekas kiekvienoje grandinės vietoje, stebėti atliekų lygmenius ir teikti ataskaitas kas du metus. Maisto švaistimo stebėsina, ta stebėsina turėtų pat palengvinti maisto švaistimo metodiką, kurią komisija patvirtins per įgyvendinimo aktą. Nu, tai leis visoms, visiems objektams keistis geriausią praktiką, keistis zamenimis ir padės siekti tvaraus vystimosi tikslo. Tačiau turime suprasti, kad nors komisija ir jau pradėjo aktyviai dirbti rengdama šią metodiką, Pirmoji diskusija vyko per pirmąjį platformos posėdį lapkričio mėnesį. Oficialiai įgyvendinimo aktas dėl metodikos gali būti patvirtintas tik tai tada, kai atliekų pagrindų direktyva bus patvirtinta, nes tai yra teisės aktas, kuris e, numato teisinį pagrindą, kuris leis komisijai patvirtinti gyvenimo aktą. Taigi mūsų komisijos narys asmeniškai yra įsipareigojęs dalyvauti šioje diskusijoje. Jūs turbūt jau kalb... girdėjote jį, jis labai aktyviai ragina valstybės narės ir visus kitus subjektus imtis iniciatyvų ir rimtai keistis nuomonėmis tam, kad būtų galima mažinti maisto išvaistimą ir jis norėtų, kad ES vadovauti pasaulinėms pastangoms šioje srityje ir nu, ragina valstybės narės įdėkti nacionalinės programas iki 19 metų pabaigos e, ir jas paremtų veiksmingi veiksmai ES lygmenių. Labai ačiū. Labai ačiū. Dabar žodis pranešėjai. Pone Borzan, prašom, galite užveikti diskusiją. Kolegė Svivon, Gerbiami kolegos, Norėčiau padėkoti visiems e, už jūsų indėlį į diskusijas. Kaip e, sakiau anksčiau, e, šis pranešimas yra trumpas dėl galiojančių taisyklių. Daugelis iš jūsų pateikė labai gerų pavyzdžių, kaip maisto atliekos galėtų būti mažinamos. Pavyzdžiui, pavyzdį pateikė kolega Levija ir kiti per pakeitimų pasiūlymus e, turėsite galimybę patobulinti e, pranešimą ir parengti tokį pranešimą, kuriuo galėtumėm visi didžiuotis. Ačiū. E, pakeitimus galima teikti iki 31 sausio 12 valandos ir balsavimas šiame komitete įvyks balandžio 10-11 dienomis. Dabar mes grįšime prie dešimto darbo tvarkės punkto, e, kuris buvo perkeltas iš e, vakar mm, posėdžio darbo tvarkės. Kalba eina apie e, prievolę valstybėms narėms mažinti šias dujas 21-30 metais. Ponas Gerbrand yra pranešėjęs šiuo klausimu. Džiugu, kad nebeliko transporto problemų ir kad jūs esate čia. Panas Gerbrandi, e, ačiū pirmininkė užsiteiktą žodį. E, vakar susidūriau su transporto problemomis, Norėčiau visų pirma pasveikinti Jūs e, tapus e, šio komiteto pirmininkė, padėkoti e, Giovanni už darbą per pastaruosius pustrečių metų pirmininkaujant šiam komitetui. Ponas Giovanni tikrai yra pavyzdys visiems. Taigi pastangų pasidalymo klausimas. Mes visi prisimename, kas įvyko gruodžio mėnesį ir kas įvyko prieš tai. Pramonė daro e, spaudimą ir mes dažnai pamirštame tai, kad ETS apribė 40 procentų visų e, emisijų Europoje. Tuo tarpu 60 procentų emisijų nėra reglamentuojamos ETS reglamentu. Tai yra didžioji šias dujų dalis. Tai yra labai svarbu pabrėžti. Kalbant apie valstybės narės, situacijos įvairuoja, yra šalių, kur 90 procentų emisijų yra generuojamos sektorių, kurie patenka į ETS sistemą. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir prieš pradedant kalbėti apie turinį, norėčiau padėkoti e, šešėliniams pranešėjams, kad jie laikėsi griežtų terminų, e, nes mes norėjome e, padaryti kuo didesnę įtaką tarybai atsižvelgiant į ten įvykusius e, pokyčius ir tai, kad taryba kovo mėnesį turės e, balsuoti dėl pastangų pasidalymo mechanizmo, dėl ETS ir taip toliau. Paryžiaus e, susitarimas. E, juo vadovavausi rengdamasi šį pranešimą. Paryžiaus e, sustarime kalbama apie tai, kad reikia neviršyti dviejų e, laipsnių ir galbūt siekti 1,5 laipsnio. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad e, mums liko tik penkeri metai, jeigu mes nemažinsime mūsų emisijų. Ir po penkerių metų mes viršysime numatytą pusantro e, laipsnio E, ribą, o dviejų laipsnių ribą pasieksime po 20 metų. Tie, kurie sako, kad Paryžiaus sustarimas yra geras, turi suprasti, kad klimato kaitos problemą reikia spręsti kuo galima sparčiau, kad būtų galima pasiekti Paryžiaus sustarimo tikslus. Antras dalykas. Aš norėčiau pakeisti šio reglamento pavadinimą. Ir kalba nėra vien tik apie semantinius dalykus. Man atrodo keista, kad viename pagrindinių teisės aktų dėl klimato kaitos mes sugalvojame tokį pavadinimą, kuris neaiškus niekam. Ką tai reiškia pastangų pasidalymas? Tai nieko nesako niekam, nebent tiems, kurie dirba Briuselyje. Todėl kaip ES, manau, kad mes turėtumėm didžiuoti savo klimato kaitos politiką ir pateiksiu pirmąjį pakeitimą, kuris bus susijęs su pavadinimu. Dar kartą kartoju, e, pavadinimas tai yra ne vien tik tai su sematiniais dalykais susijęs dalykas, jis parodo, kad mūsų ketinimai yra rimti. Dabar dėl turinio. Ko trūksta ETS teisės aktuose? Tai yra nuspėjimumo ilgalaikėje perspektyvoje. Šie teisės aktai apsiriboja 30 metais ir pamirštama, kad mes jau esame užsibrėžę griežtų klimato kaitos tikslų 50 metams. Investicijos, kurios yra reikalingos 30 metų tikslam pasiekti, turi būti suderinamos su 50 metų tikslais, nes e, e, turėtumėm e, vengti situacijos, kai mūsų veiksmai duos trumpalaikių rezultatų, tačiau pa, pa, mums pakenks ilgalaikėje perspektyvoje. Taigi turime pagalvoti ir apie 50-uosius metus. Be to, aš norėčiau, kad šis reglamentas būtų ambicingesnis. Tačiau nekeičiant 30-ųjų metų tikslus ar e, keičiant e, skaičius skirto, skirtingos valstybėms narėms. Aš norėčiau, kad būtų keičiama trajektorija. Kodėl? Todėl, kad jeigu mes laikysimės komisijos pasiūlymo, daug valstybių narių galės e, išmesti daugiau šias dujų per artimiausius e, kelis metus, pradedant nuo 20 metų, nei dabar. Laikausi nuomonės, kad e, pro, klimato kaitos problema turi būti skubiai sprendžiama, tokia situacija negali susidaryti nes dar kartą kartoju, kai kurios valstybės galės padidinti išmetalus per visą laikotarpį. Todėl ir siūlau padidinti ambicijų lygmenį, kad e, jau dabar e, e, mažinimą reikia pradėti ne 18, o 17 metais. Ir tam yra e, rimtų argumentų. Dėl LULUCF sektorių kreditų siūlau pakeitimą. Pradinėme komisijos pasiūlyme e, kalbama apie 27 e, procentų energetinio efektyvumo rodiklį iki 30 e, metų. Automatiškai, kalbant apie, jeigu kalba eina apie didesnį energetinio efektyvumo kriterijų, E, bus išmetama mažiau šias dujų. Tačiau atlikus poveikio įvertinimą, jei e, bus užsibrieštas iki 30 metų 30 e, procentų energetinio efektyvumo tikslas, LULUCF kreditų reikės už 79 milijonus eurų. Aš siūlau E, įvesti šiek tiek lankstumo ir sumažinti kreditų e, skaičių nuo 280 iki 190 milijonų. Visa tai yra susiję su tuo, kad komisija nori padidinti savo ambicijas dėl energetinio efektyvumo iki 30 metų. Nepamirškite, kad Europos parlamentas pasisakytų už 40 e, procentų energetinio efektyvumo tikslą iki 30 metų. Dėl LULUCF sektoriaus jis yra labai svarbus daugeliui šalių. Aš esu susiekęs su įvairių šalių atstovais šio klausimu ir laikausi nuomonės, kad vis dėlto reikia galvoti apie ilgalaikį klimato uh, E, kaitos tikslą. Mišku, miškai yra kertami, e, nukirstas medis deginamos, taip išsiskiria CO2 emisijos. Todėl siūlyčiau įvesti e, ilgalaikį tikslą ir numatyti tam tikrą E, garantijas, garantiją, kad e, taikomos priemonės e, turės ilgalaikį CO2 emisijų mažinimo efektą. Be to reikia pasinaudoti įvairiomis esamomis, įskaitant ir finansinėmis priemonėmis, kad padėtumėm žemės ūkiui mažinti e, emisijas. Visai neseniai audito rūmai parengė specialią ataskaitą, kur aiškiai e, parašyta, kad e, prastai yra įsisavinamos e, lėšos, e, kurios yra siūlomas pagal bendrą žemės ūkio politiką ir kurios galėtų būti panaudotos klimato kaitos veiksmams. Ir būtent čia yra didžiulis potencialas kovoti su klimato kaita. Galiausiai pirmininkė. Svarbu yra renovuoti pastatus. E, Europos rytuose ir Europos centre yra daug pastatų, e, kuriuos būtų galima e, renovuoti, kad jie veiksmingiau naudotų energiją. Šiam tikslui reikia lėšų ir todėl manau, kad būtų sukurtas uh, 150 milijonų eurų fondas, e, kuris galėtų būti e, kuris galėtų e, skirti finansavimą per artimiausius tris metus, pritraukiant papildomą investavimą pastatams renovuoti Europos rytuose ir Europos centrinėse valstybėse. Taip būtų galima padėti valstybėms E, siekiant e, tikslų pagal šį klimato kaitos reglamentą ateityje. Pone pirmininkė, šis pasiūlymas dera su 14 metų e, spalio tarybos prašymu. Buvo sakoma, kad BVP turėtų būti pagrindas vertinimams. Aš nenoriu uh, keisti nieko, e, įskaitant ir e, tikslų pavieniams valstybėms narėms. Tiesiog manau, kad e, mes turėtumėm rimčiau pažvelgti į klimato kaitos problemą nei dabar ir pažiūrėti, ką pasiūlės komisija. Tokie būtų pagrindiniai mano pasiūlymo elementai. Laukiu bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais Ir dabar norėčiau sužinoti, ką jie pasakys. Dėkuoju. Labai ačiū pranešėjui. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams apie pavardų, ponia Vanjus. Labai ačiū. Gerbiamoji pirmininkė, e, norėčiau padėkoti ponui Hebrandi už pranešimą. Mano vertinimu galima kalbėti apie du, e, dvi probleminės rytis, e, kalbant apie tą 30 procentų mažinimą, mm, kalbant apie tendencijos e, mažinimą, reikia kalbėti apie tikslą iki 2020 metų, tačiau siekiama, jog atskaitos referenciniai metai būtų 16, 2016, 2017 ir 2018. E, savame suprantama, emisijos bus žemesnės nei 20 metų tikslai dėl kriz, e, krizės metų. E, komisija iš valstybių narių atima tuos leidimus į emisijas, kurie priklausytų uh, valstybėms. Tai ir pono Hebrandė išsakyta kontroversiška mintis. Čia yra pateikta pakeitimų, prie kurių aptarimo pereisime. Kitas aspektas. Tai e, emisijos žemėnaudos e, lankstumo mechanizmas šiuo atveju yra simetrinio pobūdžio. Mums reikia įtraukti emisijų dydžius ir numatyti mažinimą iki 280 milijonų tonų. Ir mums reikia atsižvelgti į tai, kad e, CO2, kuris yra sugeriamas uh, kad iš tikrųjų pats tinkamiausias būdas mažinti anglės dvideginio kiekį, tai yra apsudinti teritorijas miškais, nes tai yra natūralu, daug natūraliau negu anglės sugavimas ir saugojimas. Kalbame ir apie tam tikrus aplinkos sauginius tikslus. Kai dėl reglamento pavadinimo keitimo, tai taip, tokia galimybė yra tačiau naštos pasidalinimo samprata sunkiai suprantama. Čia pritarčiau pasiūlymui, jog reikia renovuoti pastatus, puikiai mintis, tokiu būdu būtų galima užtikrinti um, energijos taupimą ir efektyvų panaudojimą. Daug netgi o, v, v, netiksliau visoje Europos Sąjungoje būtų galima atnaujinti daugelį pastatų. Tai yra visoms valstybėms narėms aktualus dalykas. Tokios valstybės kaip Italija kenčia nuo prastai izoliuotų pastatų, bet nežinau, ar visiems tas sprendimas bus priimtinas. O kai dėl atskaitos metų, 2016, 2017 metų, tai siūloma tą laikotarpį pankstinti trimis metais, bet nepamirškime, jog nemažai valstybių narių kalba, daugelį valstybių narių tos emisijos sumažėjo dėl krizės ir uh, sumažėjusių ekonomikos mastų. Taigi negalima prasta ekonominė situacija pasinaudoti kaip būdu sumažinti emisiją. Situaciją reikia įvertinti detaliau ir turėti tokią sistemą, kuri padėtų valstybėms narėms orientuotis į paskatas ir mažinti emisijas kuo greičiau o tikslai nuo 31 metų, tas 80 procentų mažinimo tikslas visiems, tai tą tikslą būtų galima pasiekti orientuojantis į komisijos pas, pasiūlytas priemonės, mažinant emisijų kiekį gyventojų, vienam gyventojui, bet tai nereiškia, kad visose valstybėse iki 30-ųjų bus pasiektas vienodas ligmuo. Tikrai e, bus ženklių skirtumų, skaitant ir skaičiuojant pagal gyventojų skaičių ar pajamas vienam gyventojui. O kol kas per anksti planuoti kažką iki 2050-ųjų ar numatyti tikslus emisijas galima mažinti ir teritorijas užsodinant miškais, kad šie sugertų e, daugiau CO2. Čia kalbama apie 290 milijonų tonų kiekį, bet dėja šią priemonę jos potencialu nėra pasinaudojama. Tai yra iššūkis valstybėms narėms. Taip pat reikia kalbėti ir apie CO2 įsisavinimą esame daugiau galimybių nei anglės sugavimas ir saugojimas. Be kita ko, pranešėjas kalba apie nulinį emisijų lygmenį antrajame šio e, tūkstantmečio. E, atsiprašau, šio šimtmečio antroje pusėje, bet tikrai neįsivaizduoju, kaip uh, transportą galima e, vykdyti ar e, sukurti kažkokias tai priekes ar paslaugas žemės ūkio ar pramonės sektoriuose, visai neišskiriant CO2. Iš kur reikia ieškoti sugerimo absorpcijos galimybių, bet tai kažkaip tai reikia įskaičiuoti, e, siūloma ir priekybos apivartiniais taršos leidimais e, sistemą ir aukcionus kaip metodą, bet kol kas labai sunku tą sistemą suvokti. Mums reikia naujos ETS e, tam, kad būtų galima perėti prie tos e, nulinės ribos, bent jau orientuotis į galimybės mažinti CO2 išmetamus kiekius dėl objektyvių priežasčių. Čia reikėtų pasitelkti, aišku, ir absorbavimo pajėgumus, kuriuos teikia miškai ir e, e, ganyklos, bet e, daugelį valstybių ir sektorių dar yra daug kas pražiūrima. Taigi tikiuosi, kad diskusijos tęsis ir aš esu įsitikinusi, kad pasieksime susitarimą. Ačiū ponė Jūsų. Toliau ponas Vandalė. Lot, and... Labai ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Herbrandi už jo pranešimo pristatymą ir už pakeitimus, kuriuos jis pasiūlė jau daug E, dalykų buvo aptarta, aš ilgai todėl nekalbėsiu, tačiau turiu iš karto pasakyti, kad sutinku socialistų ir demokratų frakcijos vardu su ponia Herbrandi, kai jis sako, kad pasaulis juda prie mažiau CO2 išmetančios ekonomikos. Ir labiau Paryžiaus sutarimas padarytas praėjusiais metais tokius pokyčius daro nekeičiamais, negrįžtamais kai kas sakoma, tai minėta jau daug kaltų, tačiau nieko gero kalbėti daug kartų, kaip reikia kovoti su klimato kaita ir kaip reikia vykdyti Paryžiaus sustarimą. Kai turėdami priemonės, priemonės tai daryti, to nedarome. Taip atsitiko su ETS ir taip pat ir su šiuo teisės aktu. Todėl aš manau, kad naujas klimato kaitos reglamentas, jeigu jį tai padinsime, turėtų atitikti Paryžiaus sutarimo siekius ir jis turi būti pagristas globaliais įsipareigojimas, ne tik mm, likti iki dviejų laipsnių klimato sušilimą, bet ir atšilimą, bet siekti ir pusantro laipsnio tik ribos. Aš manau, kad toks reglamentas turi atitikti ES bendrus 50-ųjų mm, CO2 mažinimo tikslų iki 80-95 procentų. Tačiau svarbiausia, mes turime vengti bet kokių spragų atsiradimo, dėl ko gali būti pakirsti tie emisijų mažinimo tikslai. Todėl aš taip pat pritarčiau pranešėjo e, tikslui siekti gilesnės trajektorijos, nes taip galima numatyti tam tikrą nuspėjimumą tiek valstybės narėms, tiek privatiems investuotojams. Jeigu norime investuoti investicijas į CO2 daug pareikalausiančias infrastruktūras ir nutolti nuo tokių intensyvių pramonės šakų. Turime kalbėjau galvoti ne tik apie atėjančius 50 e, metų, reikia ilgesnių terminų mūsų požiūriui ir užtikrinti, kad turėtume tvarius, tvarias priemonės tai daryti ateityje. Taigi, Naujas pastangų dalymosi reglamentas, tinkantis mūsų tikslus, būtų daugelįpę prasme naudingas. Jis galėtų padėti mums pereiti prie ekonomikos durų išesnės aplinkai ir klimatui ir taip pat suteiktų priemonės nacionalinių Europos mastų mažinti emisijas, dėl ko mūsų miestai būtų draugiškesni, energija būtų švaresnė ir taip būtų kuriamas nauja darbo vietos. Visų interesas yra išlaikyti šį reglamentą kaip galima griežtesnį. Per atminusius dešimt metų jis turi būti griežtas, įgyvendintinas, bet taip pat ir realistiškas. Jis turėtų griežtai valdyti varsinarių veiksmus ir leistų e, pateikti planavimo, įgyvendinimo E, dokumentus. Aš pateiksiu pakeitimų šią linkmę, tačiau, žinoma, aš e, lauksiu ir techninių diskusijų su kolegomis Envi komitete. Taip pat norėsiu daugiau išmokti, iš, sužinoti iš nuomonės teikiančių komitetų ir lauksime darbo su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Toliau pane Konečna. Panu kolegu Gerbrandimu za jeho předložený text. Ačiū ponė pirmininkė ir ačiū ponui Herbrandai už jo pateiktą tekstą. Svarbiausias tikslas yra laikytis Paryžiaus susitarimo ir to, kas buvo numatyta 14 metais nepaisant to, bet čia esantis kolegos puikiai žino, kad mums nepavyksta susitarti. Ir tai ką siūlo taryba, netitinka Paryžiaus siekio. Aš tikrai sveikinu Paryžiaus susitarimą ir priemonės, kurios siūlomas, parlamentas eina tinkamą linkme. Tačiau, kaip esame nekartą kartoja, kalbame apie emisijų ribojimą tam tikrose sektoriuose. Ir jeigu nesimsime veiksmų, tai Paryžiaus tikslų nepasieksime yra iki šiol dar neišspręstų problemų, kurios mums neleidžia pasiekti tų tikslų. Pagalvokime, kas vyksta, pavyzdžiui, automobilių gamybos sektorėje. Todėl aš tikrai pasisakau už tai, kad reikia ko neturi, nepamiršti statybų, atliekų, stat, pastatų sektoriaus, įvairiausių kitų sektorių, kurie kartais išleidžiame iš akių. E, priemonės kartais neveikia kaip turėtų. 300 procentų tikslas pagristas 2005 metų palyginamaisiais dydžiais yra tas dalykas, kurį turime įtraukti jau dabar. Ir pasiūlymai dėl pastangų dalymas eina tinkama linkme. Šiltnamio dujų išmetimas per bendras pastangas e, yra gerai, tačiau emisijų mažinimas, e, mažinimo tikslai yra gana kuklus. Turime žengti tinkamus žingsnius, taikyti tinkamas priemonės. Man patinka tai, kad europiečiai linkia darytis tais tikslais, tai yra solidarus. Mato vienetas yra pajamos per vienai, vienam gyventojui. Pastangos gerbtinos, tačiau mums reikia konkrečių kriterijos, kad, kriterijų, kad galėtume tinkamai panaudoti solidarumo e, galimybės. Taigi tai, ką siūlo pranešėjas, prieštarauja iš tikrųjų dėl tam, kas yra trokštinama. Ir taip pat noriu paklausti komisijos, kodėl 20-ieji naudojami kaip palgyvėjai metai, o ne 21-ieji metai. Nors visą tai reikės gyveninti vienodai. man atrodo, kad reikės žvelgti taip pat ir 16-18 metus, jų negalima išmesti. Tai, ką turime šiuo metu, palanku kai kurioms valstybėms narėms ir nepalanku kitoms. Tai ypač nepalanku toms šalims, kurios ėmėsi veiksmų iš karto, nedelsdamas. Ir siekė sumažinti savo emisijas ir pasiekė tikslų anksčiau. Tačiau tai naudinga toms, kurios dėlsi ir nedarė to, ką turėjo daryti. Manau, kad reikia atsižvelgti į pastangas mažinti emisijas praeitėje. Laikotarpis nuo 2 iki 13 metų taip pat turi, neturi būti išmestas iki pat 20 metų. Kai dėl lankstumo poreikio pačioje toje sistemoje, tai apskritai aš sutinku su šiuo pasiūlymu. ir galiu pritarti aiškiems apribojimams, kad nekiltų pavojus sistemos stabilumui. Turiu pasakyti, aš nesu linkus sutikti, kad tas lankstumas būtų naudojamas kai kurių valstybių narių tam, kad būtų įtraukti kiti veiksniai, kuriuos būtų nelogiškai įtraukti. Aš manau, kad pranešėjas pasiūlė priemonės, kurios nėra visiškai tinkamos. Esmė yra ta, kad yra šalių, kurios laikosi įsipareigojimų ir turime veikti taip, kad 20 metais nebūtų atsilikusių šalių. Turiu galvoje Vokietiją, Airiją, Niderlandus ir kitas. Aš taip pat nesutinku su tą mintimi, kad kad būtų pateikti peržiūros laikotarpiai. Aš pateiksiu savo pakeitimus šiais klausimais. Atsiprašau, kad negaliu pasilikti iki posėdžio pabaigos, bet e, tuo tarpu tuo ir baigsi. Ačiū, tarau, panas Aikaut. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pana Harbrandį už jo pirmą projektą. Ir pirmiausia, pradėkime nuo pavadinimo, kurį jūs siūlote. Aš visada pasakau už pavadinimus, kurie yra geriau suprantami auditorijai, už Briuselio burbulo. Taigi tam pritariu, tačiau jeigu pakeisite pakeitimą į kažką, tai reikės e, jo laikytis. Jūs sakot, kad klimato kaitos reglamentas įgyvendant Paryžiaus sutarimą. Gerai, tai taip tai turėtume padaryti, nes kitaip pavadinimas nespindės to, ką siūlome pranešėjas iš tikrųjų prideda keletą gerų patobulinimų palyginti su komisijos pasiūlymais apie pradžios metus, atsižvelgti į ilgesnę perspektyvą ir sumažinti lankstumą. Tačiau tai, ką pranešėjas siūlo, neįtieks, negyvendins Paryžiaus sustarimo dar. Taigi mums reikia dirbti toliau. Taip pat noriu pasakyti apie kolegai, kas, kuris kalbėjo, kad aš nežinau, ar galiu pritarti nulinėms emisijoms antroje klimato pusėje, e, pus, amžiaus pusėje. Ne, nustebins jūs, tai yra Paryžiaus sustarime. Visi, kurie sakė, kad Paryžiaus sustarimas puiku, jie pritarė nulinėms emisijoms antroje amžiaus pusėje viso pasaulio mastu. Tai reiškia, e, turtingesni regionai turi veikti greičiau. Tai yra Europa, bent jau, kaip man atrodo. Taigi tam, kad pasaulio emisijas būtų nulinės antroje amžiaus pusėje, kaip sakoma, Paryžiaus sustarime, taigi Europa turi eiti greičiau. Ir čia pranešėjas, man atrodo, turi formuluočių dėl ilgalaikės perspektyvos, kuris kalba apie minus 80, minus 95 procentus. Tai yra senas scenarius beje, susijęs su dviejų laipsnių scenariumi ir tik vėliau jis kalba apie minus 80 procentų. Taigi jis daugiau nebekalba apie aukštesnius tikslus. Galite tikėtis pakeitimų, siekiant pagerinti dar labiau jūsų pranešimą, ponė Herbrandi. Ir vėlgi dabar norėčiau grįžti prie lankstumo. Čia taip pat įdomu tai, ką pranešėjas jau pristatė jeigu kalbėsime apie LUCF lankstumą, tai kalbama apie poveikio vertinimą, kuris sako aiškiai, kad lankstumas turi būti daug mažesnis. Tačiau savo pasiūlyme jis neima to skaičiaus iš poveikio vertinimo. Galbūt čia kyla klausimas šiek tiek kodėl ne, tačiau daug svarbiau yra kelti fundamentalų klausimą, ar mes norime sėti šios dalykus, nes jeigu kalbėsime apie e, emisijas iš žemės panaudojimo, tai aspektai čia yra visai kitokie negu kūro emisijas. Kalbant apie tikslumą, pagal atitikties sistemą, visi šie aspektai, moksliškai sakant, reikalauja šių dviejų dalykų nesėti. Manau, kad čia bus įdomi diskusija šešėlinių pranešėjų lygmenių. Galite tikėtis pakeitimų, kurie jau gali numatyti šią diskusiją, kad būtų smagiau diskutuoti ir dėrėtis. Toliau dėl ETS lankstumo. Pranešėjas iš tikrųjų iš esmės apie tai nekalbėjo, nes galbūt išvelgiant e, iš Neraldo pusės yra tam priežasties, tačiau keista, kad mes turtingesniems valstybėms leidžiame ETS lankstumą panaudoti, kuris, kaip žinome, jau ir taip per daug paskirsta leidimų. Čia iš tikrųjų reikėtų padiskutuoti apie tuos lankstumus. Mes, žinoma, kelsime šį klausimą per savo pakeitimus. Toliau, paskutinis galbūt dalykas dėl aukcionų platformos. Nematau priežasties sėti tai su pradžios metais. Taigi, kai prieisime prie 150 milijonų, kalbėsime, kodėl tai reikia sėti su starto metais. Ar darome prielaidą, kad jeigu prarandame tuos metus, tai prarandame ir aukcionų platformą galbūt čia yra pavojinga. Mes pritarsime aukcionų platformos idėjai, kad e, sprendimai kainuotų mažiau įvairiose valstybės narėse, tačiau nereikėtų, kad tai priklausytų nuo startinių metų, kaip dar pranešėjas daro. Čia taip mes pateiksime pasiūlymų, kaip tai pagerinti. Apskritai mes krypti remiame, tačiau pateiksime pasiūlymų, kurie veiktų uh, tą linkime, kad Paryžiaus sustarimas įgyvendintas būtų ir nedarytume tokių klaidų, kurie sako, mes įgyvendiname Paryžiaus sustarimą, bet realiai to nedarome. Ir aš norėčiau, kad parlamentui taip nenutiktų. Ačiū. Ačiū ponui Eichhaut. Pane Evy. Dėkuoju pirmininkė. Ir mes laikomės nuomonės, kad pranešėjo atliktas darbas yra geras. Ypač e, pritarame jo pasiūlymui dėl 50-ųjų metų, kad reikia laikytis tokios ilgalaikės perspektyvos. E, dabar dėl fondų trumpai laikomės nuomonės, kad E, tai galėtų būti geras sprendimas, nepaisant to, kad egzistuoja kitos priemonės, e, kurios e, taip pat yra efektyvios. Dėl ETS nemanome, kad reikėtų leisti valstybėms narėms pasinaudoti e, teisę paankstinti suteiktų emisijų panaudojimą 10 procentų. Toks e, e, pasiūlymas gali pakengti pagrindiniam emisijų mažinimo tikslui. Taip pat mes galėtumėm pritarti pasiūlymui dėl kreditų LULUCF sektoriams. sektoriams nors e, ir laikomės nuomonės, e, kad e, teisingiau būtų tokių kreditų nenaudoti. Galiausiai ketiname ir mes pateikti pakeitimų pasiūlymų. Jie bus, yra sus, bus susiję su E, įvairiomis lankstumo priemonėmis, kad e, būtų galima, kuo galima labiau padidinti ambicijų lygmenį šiame reglamente. Tai yra labai svarbus e, teisės aktas, kuris leisė konkrečiai kovoti su šias dujų emisijomis. Žinia, kad yra patvirtinta ETS direktyva, kuri yra taikoma pramonės sektoriams ir e, ši direktyva turi pasižymį ne vieną problemą. Ačiū pranešėjui, lauksime tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū, dabar suteiksiu žodį komiteto nariams ir visų pirma žodis poniai Kostinger. Dėkoju, pirmininkė. Nu, norėčiau pratesti ponios Evi mintį. Galbūt pranešėjas norės bendradarbiauti su kitais komitetais LUDCF klausimu. Esu įsitikinusi, kad kalbant apie gerą klimato kaitos ir energetikos paketą, e, reikaling, darbuose reikalingas nuoseklumas. Ir nuo pat pradžių e, reikia bendradarbiauti su e, Žemės ūkio klausimų komitetu. Ypač kalbant apie žemės ūkį, šis reglamentas yra labai svarbus ir čia minimi klausimai tiesiogiai palies e, žemės ūkį. Dirbožėme, dirbožėm, pavyzdžiui, e, šis reglamentas tiesiogiai palies e, dirbožėmio klausimus. Kiekviena E, kiekvienas ūkininkas tiesiogiai ar netiesiogiai susiduria su klimato kaita. Todėl yra suinteresuotas, kad būtų patvirtinti e, reikalingi sprendimai. Taigi mes šiuo atžvilgiu negalime ignoruoti Žemės ūkio klausimų komiteto vaidmens. Dabar e, LULUCF e, sektoriai ir kreditų klausimas. Man atrodo, kad tai, kas siūlo pranešėjas, yra sunkiai įgyvendinama. Ir diskusijose e, reikės pasigilinti į štai kokius dalykus mes turėtumėm atskirti du CO2 tipus. Ir jeigu norime dirbti efektyviai, e, toks atskirimas bus labai svarbus. Egzistuoja e, žaliosios CO2 emisijos, e, CO2, kurios, sakykime, išsiskiria iš biomasės ir panašiai. Ir toliau yra CO2 emisijos, kurios išsiskiria iš iškastinių išteklių. E, tai yra CO2 emisijos, kurios e, e, niekur nedingsta. Taigi šiem dviem CO2 tipam reikia atskirų matavimo priemonių. Antraip mes negalėsime įsivaizduoti, kokia yra situacija. Toliau kitas dalykas - CO2 saugojimas. Manau, kad toks reikalavimas turėtų būti e, taikomas tik tai e, žemės ūkio sektoriui. Nes esamos pastangos kitiems sektu, e, paskatos kitiems sektoriams nėra pakankamos. Be to, turime užtikrinti, kad visi suinteresuoti asmenys būtų įtraukti į procesą, kad visi žinotų, kad taikomos priemonės yra naudingos. Jei žmonių nuomonė siūlomos priemonės bus vertinamos kaip našta, mes nieko nepasieksime nei su Paryžiaus susitarimu, nei su kitais susitarimais. Mes turime užtikrinti, kad į procesą turi būti įtraukti visi. E, klimato kaitos ar e, miškininkystės politikos negalime atsijėti, pavyzdžiui, nuo žemės ūkio politikos. Taigi, e, kalbant apie e, šį pasiūlymą, į jo įgyvendinimą turi būti įtraukti visi Labai svarbu, kad šis reglamentas būtų įgyvenintas. Dėkuoju. Ačiū dabar žodis ponui Lavyje. Dėkuoju pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui Gerbrandį už pateiktą pasiūlymą. Taip pat padėkosiu už pastangas e, gilinantis į šią temą. E, Jūs apgalvojate ir E, patį pasiūlymą ir jo pavadinimą. Europoje siekiame supaprastinti viską ir naudoti tik tai trumpinius. Kartais sakome, kad e, tai yra ETS e, reglamentas ir panašiai. Tokie sutrumpinimai paprastai žmonėms nėra suprantami ir neaišku, kas už jų slypi. Taigi, kalbant ir apie e, pavadinimą, mes galime e, ieškoti geresnio pasiūlymo. Iš kitos pusės, e, kalbant apie ne ETS sektorius, e, klausimas tikrai yra labai svarbus. Norėčiau pateikti keletą pastabų e, dėl dalykų, kurie yra susiję su e, emisijų mažinimu, e, lankstumo mechanizmu ir LUDLCF sektoriais. Norėčiau pakalbėti apie siūlomus pakeitimus numeris 14 ir 5. E, pranešėjas sako, kad jau mažinimas e, emisijų turėtų prasidėti 2017 e, metais. Aš turiu bejonių dėl tokio pasiūlymo, todėl kad e, dėl jo nukentės kai kurios valstybės narės, kurios jau įgyvendino e, įvairias emisijų mažinimo politikas, todėl viršyje, sakykime, jau dabar tikslus, kurie buvo nustatyti 20 20 metams. Reikėtų pagalvoti apie tas, ką daryti su valstybėmis, kurios jau pasiekė 20 metų tikslų ir e, nebausti jas už dėdas pastangas. Aš pateiksiu atitinkamus pakeitimo pasiūlymus. Iš kitos pusės, e, galvojant apie 18, 18 ir 6 pakeitimo pasiūlymus, e, pranešėjas kalba apie šias dujų mažinimą 30-50 metams. E, sakoma, kad reikia e, sumažinti emisijas 50 procentų, e, lyginant su 2005 metais ne ETS sektor, sektoriams. Jau Paryžiaus sustarimu ES prisėmė pareigą mažinti emisijas ilgalaikėje perspektyvoje ir vaidinti lyderio vaidmenį kovojant su klimato kaita. Kol kas per anksti dabar numatyti šiame pasiūlyme kažkokias prievolės. Gal reikėtų numatyti datą, kada būtų galima peržiūrėti e, tikslų siekimą, e, žiūrėti e, į tai, kas pasiekta tarptautiniu lygmeniu. Tu, tokiu būdu būtų e, e atsižvelgta ir į ekonominį atsigavimą. E, Dabar dėl lankstumo mechanizmo e, ir LULUCEF sektoriams skirtų kreditų. Norėčiau kreiptis į komisiją, kokiais kriterijais vadovaujantis buvo paskirstytos kvotos tarp valstybių narių. Deja, ne, nelengva e, viską suprasti. Ketinu pateikti e, kai kuriuos pakeitimo pasiūlymus, kad mm, kad pranešėjas galėtų įtraukti į pranešimo projektą mano ką tik įvardintas mintas. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbame apie tris sektorius - transportą, statybą ir e, ūkininkavimą. CO2 mažinimas. Uh, kai kuriuose sritise vyksta lietai, kai kur netgi CO2 apimtis padidėjo. Taigi šis reglamentas yra labai savalaikis. Mums reikia saistančių įsipareigojimų e, bendriems mažinimams užtikrinti Tai turėtų būti nustatyta kiekvienam sektoriu atskirai. E, ponas Brandė pateikė puikų e, pranešimą, e, kur numatyti gal, būdai, kaip pagerinti situaciją. Mums reikia žiūrėti toliau nei 2030-ieji, kalbėti apie planavimo galimybės, nustatyti tam tikrą aiškumą nustatyti tam tikrus tikslus sektoriui po 2030-ųjų, žvelgiant į 50-uosius. Tai logiška. E, tačiau mums reikia orientuotis ir į Paryžiaus susitarimą bei 2017-2018 e, dydžius Tai reikalauja sparčių veiksmų iš ES, reikalauja netgi tikslų peržiūrėjimo, jeigu to reiktų. Įdomu tai, kad 2017-ieji kaip atskaitos taškas nebūtų geras pasirinkimas, nes bandytume mažinti emisijas pagal 17 pagal 17 dydžius bet neatidėliokime, imkime dirbti. Aš kritiškai vertinu tam tikrus manevrus, tam tikrus bandymus išvengti įsipareigojimų transporto ar pastatų srityje, tai ne, netoleruotina. Aišku, žemėnaudos priemonės galėtų prisijungti prie um, uh, uh, CO2 mažinimo, kaip sako pranešėjas, galima kalbėti apie apsodinimą miškais, uh, bet be miškų tiksliau, miškai svarbus ne tik tai aplinkos sauginė priemonė, bet kaip ir biologinės įvairovės išsaugojimo galimybė, studijų objektas. E, čia kalbame apie klimato kaitos svarbą ES apskritai, apie e, ne žemės ūkiui naudojamo, naudojamo plotų išsaugojimą. Na ir paskutinė mano mintis tai e, naujos platformos idėja. Taip, reikia apie tai kalbėti, reikia kalbėti apie pastatų atnaujinimą ir renovaciją, pasitelkiant regioninės lėšas, bet jų nepakaks, nes jų yra vos keli milijardai, bet vis dėlto tai jau kažkas tai. Taigi klausimas, ar situacija uh, komplikuota. Kalbame apie naujus sertifikatus, teikimo galimybės, bet aišku, lėšų paskirstimas reiškia ir biurokratiją. Ir šiuo atveju save susisaistome. Mes juk nenorime per daug biurokratijos, taigi ketiname pateikti atitinkamus pakeitimus dėl pasiūlymų. Pasiūlymus dėl pakeitimų. Ponas Vilne, ačiū. Aš pirmiausia norėčiau pritarti tai, ką sakė ponas Lavija dėl nacionalinių tikslų ir paskirstimo rakto. Man sunku tai suprasti, galbūt mano e, mintis prieštaraus daugumai, bet aš manau, kad e, prieš įsiaiškinant, ar reikia kažką keisti, Tai kaip ir komisija sako, ji pasinaudojo BVP kaip pagrindiniu veiksniu, pagrindiniu rodikliu, nusprendžiant dėl nacionalinių tikslų. Bet jeigu klimatas keičiasi taip greitai ir mes skubame kažką padaryti, tai nesuprantu, kodėl reikia ieškoti kitų rodiklių nei. Uh, kašto efektyvumas, žiūrint iš BVP perspektyvos. Aišku, Švedija kartu su Luksemburgu pirmininkauja, bet Švedijos BVP beveik dvigubas palyginti su Švedijos. Malta, aišku, neprilyksta Švedijai. Švedija. Maltos, tiksliau, įsipareigojimai yra dvigubai mažesni nei Švedijos, nors BVP ženkliai skiriasi, taigi logikos nėra kas padėtų rasti bent jau vieną kažkokią tai, be, be, vieną bendrą vardiklį, bendrą e, motyvą. Atrodo, kad didieji emite, e, didžiosios, didieji teršėjai gauna kažkokių paskatų tai vienintelė linija. E, kartais labai labai sunku žvelgti, kokiais e, logikos principais vadovaujantis yra teikiami tokie pasiūlymai. Man savo rinkėjams tikrai būtų labai sunku paaiškinti, kodėl pasirinkti tokie skaičiai ir jie yra tokie, kokie yra bet e, komisijai vis dėlto norėčiau suteikti galimybę paaiškinti, kaip nacionaliniai tikslai yra nustatomi. Antra, sunku LULUCEF diskusijas e, nepritempti prie šių diskusijų, bet Maničiau, kad šiuo atveju reikėtų kalbėti apie vieną dalyką. Klausantis garbėjo pranešėjo mane nervina vienas dalykas. Jisai kalba apie kreditavimą, kalba apie tai, kad reikia garantuoti CO2 sugerimo E, galimybės apsodinti teritorijas miškais ir taip toliau, bet aš nerimauju dėl to, kad negalima turėti kažkokios tai nuolatinės galimybės, sakykime, pa, pasodinus medį, jis atgyvena savo laiką kaip ir žmogus ir paskui jau nebetlieka tos CO2 surinkimo funkcijos, jis tiesiog m, mm, tampa nudžiūvusių medžių ir automatiškai jis išskiria CO2, taigi garantijų čia nėra. Galima tik tai kalbėti apie uh, savalaikį tam tikrų surinkimo galimybių panaudojimą ir kažko pasodinimas ir paskui apleidimas nėra gera aplinkosauginė praktika, bent jau žiūrint iš klimato kaitos perspektyvų. Mes turėtumėm kalbėti ir apie kitus dalykus. Negalime kalbėti apie tai, kad miškai turėtų paliek, būti paliekami likimo valiai. Taigi aš noriu pasakyti, kad mes negalime mažinti LULUCEF kreditų ir tokiu būdu apriboti galimybių e, keisti žemės paskirtį ar pasinaudoti miškais kaip pagrindinę priemonę kovos su klimato e, kaita e, srityje. Juk šiandieną mes auginame miškus ir mes turėtumėm ieškoti būdų, kaip tais miškais pasinaudoti, siekiant bendro tikslo. Ir, ir čia kreditų mažinimas nemanau, kad bus veiksmingas. Labai ačiū, ponas Balčiu. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Mes e, visi žinome, kad kiekvienas, visi keliai veda į Romą, tačiau dabar vienerius metus jau kalbame apie tai, kad visi keliai veda iš Paryžiaus. E, taigi e, Paryžiaus susitarimas jau pavadinime randame tą e, pagrindinį žodį. Kodėl 21 šalių konferencija yra tas istorinis atskaitos taškas? Visi sakome, kad teisiniai įsipareigojimai buvo prisimti būtent 2016 vasa, e, gruodį. Tuo metu komisarui Kanietė pateikiau rašytinį klausimą, kurio esmė štai kokia. Kiek šis susitarimas reiškia atsakomybės prisėmimą JAV? Tuo atveju, jeigu pasikeis JAV e, administracija, prezidentas tuo atveju buvo sunku supro, suprasti, kas yra tas teisinis įsipareigojimas. Komisijos atsakymas tuomet buvo toks, ne, nebejokite, JAV tikrai parengs savo ekologinių veiksmų planą, tuomet komisija jokių grėsmių neižvelgė. Tačiau, kaip matėme inauguracijos, inauguracinės ceremonijos metu, kad e, anksčiau vykdyta politika buvo nutraukta, JAV turi energetikos planą, iš kurio matyti, kad klimato e, veiksmų plano bus atsisakyta, atsiras 40 milijardų laisvų dolerių ir e, tai nebus panaudota Paryžiaus įsipareigojimams įgyvendinti, gal bus, bus didinamos algos ar kitokiais būdais skatinama ekonomika, bet e, jokių būdų nebus prisidedama prie um, Paryžiaus e, susitarimo įgyvendinimo. Aišku, mes negalime reikalauti, kad e, mūsų pasaulio partneriai laikytųsi, laikytųsi um, tarp šių įsipareigojimų, kurie palankus Europos Sąjungai, bet suvokime, kad tai yra visuotinė pasaulinė problema. Juk mūsų komitetas galėtų pasiūlyti, pateikti e, e, žodinį klausimą, kad komisija ir taryba aptarinėtų e, šios dalykus kyla klausimų, ką ES kaip pasaulinis veikėjas galėtų nuveikti, reikalaudama, kad būtų laikomasi e, tarptautinių susitarimų, kad antras pagal dydį teršėjas pasaulyje, tai yra JAV, laikytųsi įsipareigojimų, nes priešingų atveju tikrai nieko nepasieksime. Ačiū. Paskutinis ponas Lens. Ačiū ponė pirminkė, ačiū pranešėjai už pranešimo projektą. Galiu pratesti ten, kur sustoja ponas Vėlneris ir taip pat pritarti tam, ką sakė pana Kjostinger. Aš sutinku, kad yra ryšys tarp tokių dalykų kaip ETS, Paryžiaus sustarimas, turime palaikyti komisijos vertybės. Turime skurti sistemą, kuris skatintų veiksmus ir pripažintų tai, kas daroma iškininkystėje ir žemės ūkėje. Taigi turime pripažinti ūkininkų indėlį į kovos klimato kaitą. 82 milijonai. Iš šios sektoriaus transportas, statybos, taip yra svarbios rytis. Jeigu miškininkysą įtrauksime taip pat, tai 82 milijonų lankstumo priemonė turėtų veikti. Dar vienas dalykas, įdomu, ką pranšės galva apie tai. Ką jūs turite galvoje su 22 ir 23 pakeitimais, ar tai reiškia prievalę eiti toliau? negu Paryžiaus sutarimai. Ačiū kolegos. Dabar komisija. Panas Ungemetsker. Prašom. Labai ačiū, sveikinu Jūs išrinkus, išrinktą komiteto pirmininkį ir lauksime tolesnio darbo su Jumis. Ir noriu perduoti linkėjimus iš savo, nuo savo komisaro jums taip pat. Užduota keletas klausimų, į kurias norėčiau atsakyti. Pirmiausia, labai svarbus klausimas - tikslų paskirstimas. Kodėl tai padaryta būtent taip, kaip padaryta? Ponas Vilneris klausė. Grįžtame prie tarybos išvadų patvirtinti 2014 m. spalio mėnesį, kuomet valstybės narės, valstybių vadovai skaitė poveikio vertinimus, man atrodo, pateiktus komisijos ir sakė, kokios yra mums dabar galimas galimybės. Sprendimas buvo siekti sąžiningo tų tikslų paskirstimo. Kaip žinote, valstybės narės, valstybių narių finansiniai pajėgumai yra labai skirtingi, todėl BVP vienam gyventojui buvo panaudotas kaip pagrindinis parametras e, su, siejantai su tikslu. Buvo keletas problemų, apie kurias detaliai nekalbėsiu. E, Kašto naudingumas taip pat bus pasiektas, nes e, lankstumas pasiūlyme yra, tikslai neturi būti pasiekti valstybės narių pačių, jos gali juos pasiekti kaiminėse šalyse. Tai yra lankstumas tarp šalių. Galiausia, tai pasiekiamas išlaidų naudingumas. Pasiūlymų siekiama trijų tikslų - kad tai būtų sąžininga, veiksmingai panaudojami ištekliai ir e, taip pat pasiektas aplinkosauginis e, integralumas. O kitas klausimas, kurį uždavė ponas Lavija - apskaičiavimai paskirstant LULUCF lankstumą. Čia reikia prisiminti tarybos išvadas, kurios nustato, kad yra labai nedėlis švelnimo potencialas žemės ūkio sektoriuje pagal pastangų dalymosi reglamentą, ar kaip jis bebūtų vadinamas ateityje, tai susijęs su metanu ir azoto oksidu. Ir todėl buvo numatytas ryšys su LULUCF. Jeigu pažvelgsime į vairias valstybės narės, tai jų situacija labai smarkiai skiriasi žemės ūkio sektoriuje. Kai kuriuose labai didelė dalis emisijos, emisijų tenka joms azotoksido ir metano e, pasamudalėjimuose sektoriuose arba ne ETS sektoriuose. Tokiu atveju paskirimai e, pagal lankstumą joms didesnė. Mes naudojame trijų spektrų požiūrių valstybės, kurios daug problemų, vidutinės ir kitos, kurios turi labai didelę dalį išmetalų žemės ūkio sektorijoje. Taigi tiek apie tos du klausimus. Dėl komisijos tikslų, tai mes siekime įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimus, o jie tęsiasi iki 30 metų. Žvelgsime toliau. Tai 11 metais komisija atliko, atliko poveikio vertinimą iki 50 metų, bet ir komisija jau tada suprato, kad tikslai, kurie numatyti Paryžiaus sustarime, numatant pusantro laipsnio atšilimą, tam reikės tolesnių veiksmų. Ir dabar nustatyti tikslus vėliau negu po 30 metų būtų šiek tiek per ankstyva. 18 metais bus daugiau domenų ir daugiau informacijos, todėl reikės prie to grįžti e, amžiaus vidurio strategijos kontekste. Kitas dalykas, kuris mums e, kelia nerima, tai pakeitimai 22-25, ką tai reikštų administracinės naštos prasme. Čia siūloma atskirų planų žemės paskirčiai, žemės paskirties keitimui ir miškininkystai. Reikia atminti, ką komisija siūlė Europos e, energijos sąjungos valdysenos prasme, kur prašėme valstybės narės parengti nacionalinius planus klimatui ir energijai. Ir tai trauktų taip pat ir tai, ką valstybės narės ketina daryti žemės ūkio ir miškintystės srityje. Ir čia gali būti tam tikras dubliavimasis dėl klausimo dėl aukcijonų manau, e, buvo išduotas toks klausimas, tai jis sukels tam tikrą administracinę naštą mums ir valstybės narėms, tačiau be abejo taip pat ir LUCF kontekste, nes jūs reikalaujate metinių ataskaitų. To nėra daroma šiuo metu. Jeigu pažvelgsime į mūsų LCF pasiūlymą, tai mes sakome, kad tai reikėtų daryti penkerių metų laikotarpio rėmose. Taigi toks pasiūlymas padidintų administracinę naštą smarkiai. Na ir keletas institucinių e, klausimų. 33 pakeitimas. Sako, kad komisija turi palaukti aplink, e, Europos aplinkos agentūros ataskaitos ir tuomet reaguoti. Manau, kad tai viršyje gerokai e, ES e, institucinę sąrangą. Komisija turi iniciatyvos teisę, taip pat turi, komisija turi prievalę vykdyti poveikio vertinimus nepriklausomais, todėl manau, kad tai gali, gali žaisti tuos nuostatas dėl gyvenimo ir e, kitų aktų, tai apie tai nekalbėsiu, žinome, kokios laukia mūsų darybos dėl pasiūlymų susijusių su lankstumo ribomis, trajektorija išeities taškų. Tai mes manome, kad tai apima ir dabartinis poveikio vertinimas. Ir žinome, kad tai priklausys nuo politinio pasirinkimo parlamento ir tarybos. Todėl mums tai atrodo, kad labai svarbus elementas darybose, kurios vyks tarp teisės aktų leidėjų tarybos ir parlamento. Ir tuo aš ir baigsiu. Ačiū. Labai ačiū. Dabar pranešėjas. Prašom užbaigti diskusiją. Ačiū, ponia pirmininkė man reikės labai daug laiko, nes turėsime dar laiko visą tai aptarti detaliai ateityje. O jau dabar 6.30. Tačiau turiu keletą komentarų klausimams ir pastabams, kuriuos išgirdau iš kolegų. Pirmiausia, apskritai kaip pranešėjas, jeigu matai, kad apie tai mano, kad per greitai per toli, o žalieji mano, kad nesi pakankamai ambicingas, tai iš tikrųjų esi kažkur per vidurį. Taigi balanso prasme, galbūt aš radau teisingą tą pusiausvyrą. Nepaisant to, aš kolegų išsakytus aspektus suprantu. Kai, kai kurios jų klausimus labai E, kvalifikuotai atsakė komisija. Arturui geriau, daug geriau sekasi tai daryti negu man, aš to nekartosiu. Ir kai kurios klausimus atsakė netgi kiti kolegos. Aš manau, kad apskritai yra plati parama mano pasirinktai pozicijai. Ir reikia įsivaizduoti detaliai dar, pasižiūrėti, ar konkreti idėja ir formuluoti yra teisingi. Tačiau tai nereiškia, kad galiausiai mums reikia kažkokio politinio pasirinkimo. Man atrodo, kad komisija aiškiai sako. Sakė apie tai ir aš, man smagu girdėti, kad mano pasiūlymai yra pagristi komisijos poveikio vertinimais ir aš neviršiu tų išlaidų efektyvumo amplitudės, kurią nustatė komisija. Tačiau pasirinkimai tuose rėmose yra politiniai. Ir būtent dėl to aš pradėjau iš pat pradžių kalbėdamas e, ir pabrėžiau, kad klimato politiką formuoti reikia skubiai ir laiko mums liko mažai. Pone Ajuza, apsvarbavimas. Visiškai su jumis sutinku nulinės emisijos po 50 metų, aišku, įtraukia ir apsarbavimo pajėgumus tų miškų, pievų ir taip toliau ir taip toliau. Manau, kad čia sutinkame ir žiūrėsime, kaip toliau čia išrutuliuoti šias idėjas. Išgirdau daug paramos iš socialistų frakcijos ir aš iš tikrųjų laukiu jūsų pasiūlymų. Pane Konešinė išėjo, bet aš manau, kad galiu pasakyti, kad tai yra gera priežastis, dėl ko aš pasirinkau tokius dalykus, kaip kokius pasirinkau. Jeigu pradėsime tik tai dešimtais metais, tai turėsime didžiulį perviršį ir galbūt net netikėsime 300 metų 30 procentų tikslo, todėl aš pasirinkau tokią trajektoriją. Bas Eikaut. Taip, sutinku su E, daugelį visų komentarų. Dėl 80 procentų 50 metais tai yra lyginama su penktaisiais metais, o ne 1990 metais. Skirtumas šioks toks yra, nors nėra pats ambicingiausias siekis, tačiau skirtumas šiek tiek yra kitoks, nes lyginama su 2005 metais. Dar keletas pastabų LULUCE, dėl LULUCF. Pone Kjostinger, ponas Lins, ponas Lavija ir kiti, ir Kristoferis Jelner. Ką išmokau per 7,5 metų šiame parlamente, niekada nesiginčyk su šiaurės šalių atstovais apie medžius. Tačiau bendresnis teiginys dėl to būtų toks. Dauguma tų miškų jau yra ir nepaisant tų visų miškų ir jų puikių gebėjimų sugerti CO2, mes sukūrėme didžiulę klimato kaitos problemą. Aš visiškai su jumis sutinku, kad mums reikia teisingo miškų valdymo ir taip toliau, kad sumažintume CO2 kiekį atmosferoje. Tačiau klausimas, su kuriuo dabar susidarime, yra, ar reikia tai išimti iš emisijų kitose sritise. Nemanau, kad tai turėtume daryti arba tik tai labai ribotai. Nes esu didelis žemės ūkio gerbėjas, žinau, kokios problemos yra žemės ūkio sektorijoje švelninant CO2 išmetimą, tačiau žemės ūkis taip pat turi mažinti emisijų kiekį. Tai sunku, žinau, bet tai reikia daryti. Jeigu nepradėsime daryti to dabar, toliau bus tik sunkiau. Na, manau, kad pakalbėjau apie visus aspektus. Dar viena Džiaulainino teisinga pastaba dėl fondo, galbūt jis, kad jis gali būti per daug biurokratiškas. Taip gali būti, todėl turime atidžiai apie tai galvoti, aptarsime tai taip pat ir su komisija, galbūt mums pavyks jie susijęti su ETS. Sistema, infrastruktūra jau egzistuoja, tačiau pamatysime, ar tai yra įmanoma dar. Suprantu e, problemą, kaip liberalas tikrai noriu išvengti kaip galima daugiau biurokratijos. Pats principas, manau, yra teisingas, rasime būdą, kaip sumažinti ar apriboti biurokratiją tai vis tiek bus naudinga. E, sukuriant tokį fondą leidimų paskirstimui. Ir tai turės pozityvių rezultatų. Ačiū, ponia pirmininkė, aš baigiu. Ačiū visiems už dalyvavimą diskusijoje. Terminas pakeitimams yra vasario pirmą dieną, 12 valanda. O balsavimas komitete yra gegužės 30 dieną. Daugiau neturime klausimų o kitas posėdis įvyks sausio 31 dieną Briuselėje nuo 15 valandos. Taigi susitiksime tuo met. Ačiū.